Brangus kolegos, labas rytas. Sveiki susirinkę į antrą. Sveiki susirinkę į antrą diskusijų dieną. Tikiuosi, kad šiek tiek pailsėjote. E, pavyko suvirškinti tai, ką suvalgėte vakar, ne tik fiziškai, bet ir protiškai. Pradedame antrą darbo pusdienį. Labai ačiū ministrui Kančiakui, kad e, jis su mumis vėl susitinka. Po to, kai vakar vakarėlį dalyvavome, nes jis pirmadienį ir antradienį dalyvauja Kofino posėdėje. Šios, šios e, šio susitikimo posėdyje labai daug svarbių klausimų svarstoma tame tarpe ir PVM, e, apie kurį šnekėjome su Laslo Kovačiu atsakingu komisaru. Ekonomikos atgaivinimo planas, jo efektyvumas savaime suprantama bus aptarinėjimas, bet ne vien tik tai. Bus dar e, aptarinėjama rinkos padėtis, o taip pat tarbankinė e, rinka su visais tenkančiais iššūkiais, kada tenka kurti izolacinę toksinių vadinamųjų produktų arba nešvarių produktų e, rinką, kaip priminė Almunija vakar. Taip pat ačiū bendra pirmininkiui, kuris sėdi šalia manęs, kuris yra atsakingas už Čekijos parlamentarų uh, E, rūmų ekonominius reikalus. Jis pasakys keletą įžanginių žodžių šiek tiek vėliau. Taip pat labai ačiū Lorenzo Binismangits už tai, kad dar kartą sutiko dalyvauti mūsų darbuose. Kaip e, Europos centrinio banko e, narys jis atsakingas už tarptautinę eurozonos dimensiją. Na ir mes taip pat turėsime progos jį paklausinėti apie visus e, iššūkius, apie naująjį Bretton Woods, apie um, naujuosius turbūt e, keitimo procentus, o taip pat apie tikrinimo klausimus. Centrinis bankas Yra kažkur užsiminęs, kad turėtų turbūt daugiau pasiduoti tikrinimui, daugiau to tikrinimo užsisakyti, nes visos Europos valstybių tikrinimo struktūros nebūtinai sutampa, taip kad kartais tai būna tiesiog sunku organizuoti. Na, o kai yra krizė, tai situacija yra kitokia, todėl bankas ir pageidavo E, tos didesnės konsultacijos. Barozo ir Lerozier šiam nariui patikėjo kaip tik tais vystyti šį banko tikrinimo klausimą. Tiems, kurie vakar nedalyvavo posėdėje, norėčiau pasakyti, kad mūsų visi darbai yra atspindėti E, ekonominio ir pinigų komiteto tinklalapyje. Deja, nėra kitomis kalbomis, tik angliškai surašyta tai, ką mes darėme. Tačiau norėčiau jūs visus paraginti pasiimti porą dokumentų, kurie čia yra sudėlioti ant stalų. Ekspertai dalyvavo rengiant šiuos dokumentus, apibendrinant uh, E, mūsų darbus. E, taip pat e, labai įdomių minčių yra apie ekonomikos atgaivinimo planą. Nebūtinai negatyviai, bet gana kritiškai šie kritikai apžvelgė tuos planus, jų palyginamumą. Na ir europinis koordinavimas iki šiol dėje nebuvo aukštumoje. Nebuvo toks, kokio būtų pageidavę patys drąsiausi iš mūsų. Taigi dabar bendra, ponas bendra pirmininkė žodis jums, tada pasisakys ministras. Siūlau, kadangi mūsų abudu pasisakantis yra čia, bet atsiprašau, ministrė, jūs turėtumėte išeiti iki posėdžio pabaigos. Po 10-10, sako ministras. Taigi siūlau, sako pirmininkė, ministrui dabar padaryti įženginį žodį, o tada bendra pirmininkė. Beres, e, važinį pa. Ačiū, ponė Beres, ponė ministrė, ponė Steponai. Man tikrai didelė garbė e, pirmininkauti šiam posėdžiui kartu su ponė Bereš ir pirmą kartą Čekija pirmininkauja Europos Sąjungai ir aš pirmą kartą e, turiu garbę pirmininkauti tokiam svarbiam posėdžiui. Todėl iš anksto atsiprašau, jei kluptelsiu kartą ar kitą. Aš kalbėsiu savo gimtają čekų kalbą, nebejoju, jog tai padės mums vienas kitą geriau suprasti. Pirmiausia, pažymėsiu, kad ekonominis ir finansų pasaulis yra tarpusavėje glaužiai susijęs. Kai 7 metų pabaigoje JAV pasirodė pirmieji signalai, kad finansų pasaulis pradeda sirgti ir jog ten kyla milžiniškų problemų, tai 2008 metais šie simptomai tapo lyga. Pirmiausia, viskas e, prasidėjo bankuose, perėjo į akcijų rinką, e, kilo milžiniškas nesaugumo jausmas, Vyriausybės, bandydamos kovoti su problemomis, pasirinko skirtingas strategijas. Taip pat egzistuoja nuomonių skirtumų tarp ekonomistų ir politikų. Vieni ekonomistai teigia, jog tai yra ciklinis vystimasis ir dabar reikia taikyti prieš ciklinės priemonės. Kiti sako, jog prieš ciklinės priemonė šiuo atveju nieko nepadės. Politikai savo ruoštų žino, jog turi kažką daryti ir turi gauti teigiamų rezultatų bei pateisinti lūkesčius. Taigi pateisinti lūkesčius yra labai svarbu politikams. Ir kai pavyksta kai, kairiajai ir dešiniajai politikos pusėms e, susitarti dėl veiksmų, Tai, mano nuomonė, jau yra politinė sėkmė, kadangi teigiami lūkesčiai ir jų išpildymas bei atmosferos nuraminimas yra labai svarbu. Aišku, kiekviena vyriausybė pasirenka savo strategiją. Tai yra logiška, manyčiau. Čekijoje, pavyzdžiui, Finansinės krizės e, pasiekės nėra tokios skaudžios, bet ekonominė krizė, recesija mus palėtė labai stipriai. Aš nenoriu kalbėti tais klausimais, kuriuos neabejoju kalbės ministras. Todėl baigsiu savo įžanginį žodį. Tiesiog nekantrauju, nekantraudamas laukiu mūsų diskusijų ir nebejausiu, nebejoju, jog mes keletą naudingų dalykų sužinosime. Euh, Ponas bendra pirmininkė, kai tik norėsite, iš karto galėsite įsiterpti į diskusiją, tą jums siūlau. Dar kartą norėčiau padėkoti ministrui, kuris čia dalyvauja, mes žinome, ką tai reiškia, kadangi dar ir už finansus atsakingas, tai darbo našta padidėja, taip kad labai ačiū už tai, kad čia dalyvaujate ir nedelsdamas suteikiu Jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, ponius ir ponai. Tikrai didelė garbė kalbėti čia jums šiandien ir aptarti tokius svarbius klausimus. Atsiprašau, jog netrukus turėsiu jūs palikti, bet mm, Čekijos parlamente yra šiandien svarstomi finansų ministrui labai svarbus klausimai. Todėl, jeigu aš praleisčiau tos svarstymus, nebejoju, jog vargiai kada susitiktumėme čia. Taigi, keletas žodžių dėl finansinių rinkų, jų reglamentavimo, priežiūros ir pirmininkaujančios Čekijos tikslų. Finansų pasaulyje stebime didelį nestabilumą todėl reikia nustatyti, kas nutiko ir kodėl, nes tik tuomet galėsime rasti išeitis iš šios padėties. Kodėlgi visą tai nutiko? Labai sunku pasakyti. Daug faktorių e, suveikė, buvo didelis likvidumas rinkoje, didelis pinigų judėjimas, įvairūs faktoriai saveikavo tarpusavyje. Taigi, ne tik didelis likvidumas lėmė krizę, bet ir didelis pinigų investavimas į nesaugius rinkos sektorius. Be to buvo sunku susigaudyti sudėtingose finansiniuose instrumentuose. Be to tenka pastebėti, jog krizė apėmė visus finansinius sektorius ir visus pasaulio regionus Kai kurie procikliški e, veiksmai, taip pat didelis įsiskolinimai lėmė, jog labai sunku buvo rinko žaidėjams uždaryti savo pozicijas, tai kainavo brangiai ir visą tai ir rėmė finansų rinkos krachą. Sun, e, sunku rasti politikams atsakymą, bet reikia tą padaryti. Turime pasinaudoti progą ir pradėti veikti koordinuotai. Tik veikdami koordinuotai pasieksime savo tikslų. Finansų krizė peršoko į realiąją ekonomiką. Tai sukėlė mums papildomų iššūkių. Tai lemia ir rinkos sugebėjimas absorbuoti visas vyriausybės intervencijas. Akivaizdu, jog būtina vyriausybėms toliau dirbti ir mes iš visų jėgų sieksime, kad veiktume koordinuotai tiek ES, tiek globaliu lygmeniu. Manyčiau, mūsų veiksmai turėtų padėti sugražinti pasitikėjimą finansų rinkoms ir stabilizuoti padėtį. Akivaizdu, jog uh, finansų krizės viena iš pusių yra pasitikėjimo krizė. Todėl reikia tą pasitikėjimą sugražinti. Finansų ir kuriančioji realioji ekonomika yra glaudžiai susijusi. Todėl reikia veikti globaliai, koordinuotai ir vieninkai. Tačiau nereiškia, jog Europa turi laukti tarptautinio konsensuso ir nieko neveikti. Priešingai, esame įsitikinę, kad ES turi imtis lyderio vaidmens daugelėje sričių. Mes galime tapti pirmaujančią šalimi, e, rodančią pavyzdį. Todėl pabrėšiu, jog kiekvienas mūsų sprendimas e, lems e, didesnį Europos atsiverimą pasauliui ir kovos prieš protekcionizmą. Viena aišku, jog nieko nedaryti negalime. Todėl privalome bendradarbiauti, vadovautis bendro pripažinimo principais ir siekti nemažinti rinkų atsiverimo. Reikia tokią poziciją ginti ne tik ES, bet ir santykiuose su tarptautiniais partneriais. Mūsų vyriausybės e, vadovas ir ministrų tarybos pirmininkas sukvietė neįlinį viršūnių susitikimą, per kurį ketinam pasakyti griežtą ne protekcionizmui. G20 būtų puikiausias formas e, tokioms problemoms spręsti. Praėjus metų lapkritį G21 susitikime buvo susitarta dėl veiksmo plano, aptarta tiek e, trumpalaikių, tiek e, ilgalaikių priemonių poreikis. Be to, kitas susitikimas E, kuris vyks balandžio mėnesį, yra jau rengiamas. Daug žmonių dirba prie šio susitikimo, bando kurti naują priežiūros finansų sektoriuje architektūrą. Pirmininkaujantį Čekiją bandys pasiekti visų valstybių narių bendrąją poziciją dėryboms G20 formatu. Mūsų tikslas per G20 susitikimą užtikrinti, jog ES būtų atstovaujama bendrosios pozicijos. Džiugu, kad vyksta tokie susitikimai kaip šiandien, nes mes galime pasikonsultuoti ir užsitikrinti, jog turėsime bendrąją poziciją. Šiandien mes sutarėme, kad reikia didinti skaidrumą, jog reikia stiprinti finansinę sistemą. Ta galime daryti įvairiausiomis reguliavimo ir priežiūros normomis. Siekiame patobulinti finansų institutų priežiūros e, taisyklės ir finansinių instrumentų priežiūros taisyklės. Taip pat mes turime pagalvoti apie reguliavimo prioritetus prieš e, pradėdami kurti naują architektūrą. Todėl svarbiausia užtikrinti reguliavimo kokybę, o nesiekti kiek įmanoma spartesnių reguliavimo sistemos pokyčių. Mes kalbame apie labai sudėtingus ir techninius klausimus, jų neįmanoma išspręsti per naktį. Turėtume nepamiršti, jog netinkamų sprendimų pasiekmes būtų nauji sunkumai. Tikiuosi, jog mes to nepamiršime, kai priimsime teisėkuros pasiūlymus, su kuriais, dėl kurių šiuo metu yra deramasi tiek ir su Europos parlamentu, tiek ir tarp valstybių narių taryboje. Taigi, taryba siekė iki 9 balandžio su parlamentu susitarti trimis svarbiais klausimais dėl reitingų agentūrų, dėl e, draudimo ir dėl nuosavo kapitalo reikalavimų. Žinau, jog problemos labai komplikuotos, turint omeny, kad artėja rinkimai. Man ypač rūpi reitingų agentūrų klausimas. Taryba norėtų pasiekti tokį reguliavimą, kuris funkcionuotų nepaisant to, jog šis rinkos sektorius yra labai globalus. Nepaisant viso to, mes tikėmės, kad rasime sėkmingą sprendimą. Aišku, Dabartinė e, padėtis leidžia tikėtis priimti bendras taisyklės draudimo sektoriuje taip pat. Manau, jog e, reikia tinkamą priežiūrą užtikrinti. Nemažiau svarbu yra ir nuosavo kapitalo reikalavimų užtikrinimas. Visa tai būtų tinkamas teisėkuros atsakymas į krizę. Tikimės, jog Europos parlamentas dirbs sparčiai. Minėjau, jog sunkus darbas mūsų laukia ir dėl to džiaugiuosi šiandien galėdamas jums pristatyti e, tam tikrą proveržį dėl tarptautinių mokėjimų eurais. Taryba jau susitarė šią savaitę dėl nuostatų padidinsiančių mokėjimų saugumą eurozonoje konsensusas tarp valstybių narių nebuvo lengvai pasiektas. Tai yra milžiniškas žingsnis į priekį ir nebejoju, jog po sėkmės taryboje mes sulauksime sėkmės dėrybose su parlamentu. Bet pirmininkaujantį Čekiją e, turi galvoti ne tik apie teisėkuros, bet ir apie politikos klausimus. Reikia galvoti, kaip pašalinti reguliavimo trūkumus, jie išriškėjo per krizę. Ekofinas priėmė tam tikrą gairių pasiūlymą, reikia visą tai įgyvendinti, reikia galvoti, kaip mes norime stiprinti finansų ir ekonomikos sektoriaus atskaitomumą ir skaidrumą, kaip mes sukursime tinkamą finansų rinkos priežiūros architektūrą. Žinoma, kad visa tai e, bus nulemta iš didelė dalimi pono Levosero grupės darbo. Vasarį turi būti pateikti rezultatai ir manyčiau, jog galime tuo pasidžiaugti. Mums reikia labai atvirų diskusijų ir turime sutikti, jog diskusijos privalo vykti, jas tikrai tęsime per neoficialų ekofino susitikimą Prahoje. Mes matome, jog e, daug valstybių narių e, teikia pasiūlymų, pavyzdžiui, siūloma sustiprinti Lamfaliuso, Lamfaliusi principus, taip pat užtikrinti geresnę tarptautinių finansinių koncernų priežiūrą ir sukurti kažkokią bendrą priežiūros sistemą, kaip analogija dabar veikiančiam Europos centriniam bankui ir panašiai. Aišku, tai yra labai svarbu, bet nepamirškime, kokios yra giluminės problemos, nes jos yra nemažiau svarbos negu priežiūros architektūra. Pirmiausia, kaip mes pasieksime tinkamą suderinimą ne tik Europoje finansų e, srityje, bet ir užtikrinsime vienodą reguliavimą. Kaip mes pasieksime, kad finansinis stabilumas ir finansinė priežiūra išliktų ilgą laikotarpį. Ir trečia, kaip mes užtikrinsime priežiūrą atskirose valstybėse narėse, kad būtų galima atsakyti į globalius iššūkius. Noriu trumpai pakomentuoti šios klausimus. Siekiant didinti stabilumą ir vystyti ES finansų rinkas, finansų rinkas bus galima pasiekti suderinant priežiūros sistemas. Dabar mes neturime vieningo elgesio modelio tiek dėl priežiūros, tiek dėl sankcijų. Kiekviena valstybė narė e, turi savo nuostatas, kaip jos kontroliuoja finansų rinkos veikėjus. Visi šitie skirtumai gali lemti didelės nesklandumus e, tarp skirtingų šalių finansų rinkų. Todėl turime pasinaudoti progą ir siekti rimtų rezultatų puikiai suvokiame, jog mūsų laukia milžiniškas iššūkis, bet kartu nemanome, jog to įmanoma išvengti ir suderinamumas yra vienintelė tinkama išeitis. Antra, krizė parodė, jog krizių valdymo likščiolinė sistema negali atsakyti į tokius globalius finansinius iššūkius. Turime pasvarstyti, ar tarpusavio supratimo memorandumas, jis buvo pasirašytas praėjusiais metais, tinkamai įgyvendinamas, ar jis suteikė pakankamą pagrindą ateities veiklai. Be to, turėtumėme savęs paklausti, ar mūsų teisinės nuostatos užtikrina gerą krizių valdymą. Taip pat užtikrina pakankamą intervencijų ir aktyvų perkelimo galimybę Nepamirškime, jog reikia užtikrinti efektyvų reglamentavimo, reglamentavimą atskirose valstybėse narėse. Netinkamas reguliavimas kelia nemažesnį ar net didesnį pavojų finansų rinkoms negu reguliavimo skirtumai, kuriuos regime dabar. Aišku, jog liko daug sudėtingų klausimų ir juos vargiai rasime paprastų atsakymų o vieningo atsakymo iš šios klausimus mes taip pat dar neturime. Aš nebejoju, jog mūsų diskusijos dėl priežiūros architektūros duos daug naudos ir ekofinas nebus vienintelis formas, kuriame Europa kalbės šią temą. Nes E, ši tema yra pernelyg svarbi ir sudėtinga, negalima jos išspręsti per vieną diskusiją. Pasikartosiu, kad visa Europos Sąjunga pastaruoju metu dėjo visas pastangas ieškodama koordinuoto atsako į finansų krizę. Mes daug pasiekėme ir išgyvenome sudėtingą praėjusių metų rudenį, bet nauji iššūkiai mūsų laukia. Mūsų finansinio stabilumo užtikrinimo strategija e, iš dalies pakeista praėjusiu metu rūdienį koncentruojasi į e, toksinius banko aktyvus. Ir mes šiuo metu aktyviai bendradarbiaujame su Europos centriniu banku, kitomis finansų institucijomis, ieškodami išeitim, išeities bandome nustatyti, kiek yra tokių blogų aktyvų ir kaip reikia juos panaikinti. Šiaip ar taip, pirmininkaujantį Čekiją bandys paspartinti vykstančias diskusijas, kad finansų ir e, ekonominė situacija būtų stabilizuojama koordinuotai ir efektyviai. Pirmininkaujantį Čekiją tikrai neketina veikti vienpusiškai ir įgyvendinti tik savo ambicijas. Mūsų siekis yra pirmininkauti diskusijoms ir pasiekti visiems priimtiną kompromisą. Na, ponios ir ponai, baigdamas savo pasisakymą norėčiau padaryti keletą politinių pastabų. Visi šie klausimai rodo kad yra pavojus, kad dar ilgą laiką mažės ekonomikos augimas, bus neigiamas augimas, bet visa tai kelia pavojų, kad mes galime priimti netinkamus politinius sprendimus. To reikia vengti. Visuomenė tikisi iš mūsų konkrečių veiksmų, bet Neturime visuomenės apgaudinėti ir pagražinti padėties. Reikia piliečiams pasakyti, kad turime galimybę sumažinti krizės pasiekmes plačiai visuomeniai. Nereikia tvirtinti, kad bus galima užtikrinti ilgalaikį ir nenutrūkstamą vis ekonomikos augimą. Egzistuoja ekonominiai ciklai ir be jų ekonomika yra neįsivaizduojama. Todėl nutrūkstamas augimas yra neįmanomas. Net ir spaudžiant žiniasklaidai nereikia pagražinti padėties ir pažadinti neti, netinkamų lūkesčių, nes tokie lūkesčiai lems dar didesnį nusivylimą. Valdant sovietams E, mes įsivaizdavome, jog galime net orus valdyti, tačiau mes negalime to net šiandien. Todėl turėtumėme stengtis iš visų jėgų sumažinti krizės pasiekmes piliečiam, bet mes neturime sugebėjimų ir galimybių iš panaikinti krizės pasiekmių apskritai. Didžiausias pavojus iškylantis per krizę yra protekcionizmas kadangi krizės metais visuomenė vis labiau spaudžia vyriausybę imtis protekcionistinių priemonių, bet ilgalaikėje perspektyvoje protekcionizmas duoda daug daugiau žalos negu ciklinis atviros ekonomikos augimas. Mums reikia siekti išsaugoti atvirą ir laisvą prekybą su kaimynais protekcionizmas to neleistų. Kokiegi pavojai kyla priimant sprendimus? Didžiausias pavojus slypi regla, reguliavimo srityje. Mes turime atidžiai nagrinėti ir pažiūrėti, kokius sprendimus priimame. Mes turime galimybę pagerinti reguliavimą, bet turime tą padaryti tinkamai. Ir per naktį mes to nepadarysime, nes pridarytumėme klaidų ir daug žalos sukeltumėme. Mes turime ateidžiai panagrinėti situaciją, priimti geriausius sprendimus ir neskubėti, vengti e, pavojų. Pastarųjų metų patirtis liudyja, kad netinkami ekonominiai sprendimai padaryti politikų padaro tik papildomus žalos Todėl nereikia palūšti ir skubėti nuspręsti, nes e, patirtis rodo, kad pavieniai sprendimai, skuboti sprendimai nieko gero nedoda. Mes turime galvoti apie evoliuciją, bet ne apie revoliuciją, kuri įvyktų per naktį. Ir paskutinis pavojus, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, ponius ir ponai. tai yra pavojus, kad mes liksime pernelyg įsiskolinę ateities kartoms. Vyriausybės galimybės ribotos, ypač fiskalinės politikos srityje. Visos valstybės fiskalinės intervencijos, kurios yra vykdomos ir bus vykdomos, yra daromas mūsų vaikų ir anūkų sąskaita. Ir negaliu, negalime jų paklausti dabar, ar jie tam neprieštarauja. Mes neturime pinigų, kurie atsiranda iš dangaus, mes juos skolinamės, nesvarbu iš ko. Todėl reikia pasverti finansinę krizę iš vienos pusės ir pavojų, kuris e, kyla pernelik skolinantis iš ateities, kas bus, jeigu mes pernelik apsunkinsime ateities kartas, kaip jos sugebės finansuoti valstybės skolą. Negalime, kad mūsų anūkai palūštų po finansinių įsipareigojimų našta. Apie tai turi galvoti kiekvienas vadybininkas, kiekvienas pilietis, žinantis, jog vaikai ir anūkai turės atsakyti į mūsų paliktus iššūkius. O dabar norėčiau padėkoti už, suteikt, už jūsų dėmesį. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ačiū, ministre, už tokį aišku pristatymą apie tai, su kokiais iššūkiais turite susidurti kaip ekofino vadovas, o taip pat e, apie tai, su kokiais iššūkiais kovosite pirmininkavimo pabaigoje. Pagal mūsų taisyklės dabar siūlyčiau suteikti žodį dviems nacionaliniams parlamentarams, o tada pasisakys e, Europos parlamentarai, kai kurie jau apsireiškia, kas nori pasisakyti. Bet iš nacionalinių parlamentų dar nematau, kad kas nors būtų pareiškęs pageidavimą kalbėti, taigi pakelkite rankas. Ministras mus paliks 10.30, todėl siūlau pirmiausia susitelkti ties klausimais nukreiptais į jo pasisakymą. Pirmasis pasisakyti nori italų e, parlamentaras Gianfranco Conte. Buongiorno. Volevo fare alcune. Labą dieną visiems. <clears throat> Aš Norėčiau truputėlį pasvarstyti, keletą minčių pateikti apie e, finansų krizės pasiekmes, padarinius e, realiai ekonomikai. Iš tikrųjų, e, krizė, dabartinė krizė kelia didžiulę įtampą visoje Europoje ir tikrai paradoksus. Monetarinė ES politika liktai siekia su, sumažinti tų, tų daugiklių didinančių krizę, tačiau kita vertus e, būtina injekuoti e, tam tikrų lėšų, kad būtų e, išvengta kracho, kaip buvo daroma, tarkime, JAV. Kriza, aišku, didžiausia poveikį turėjo finansų sektorių, tačiau daug buvo, smarkiai buvo pažįstas ir teorinis finansinis ekonomikos modelis. Tačiau poveikis buvo nevienodas. Pavyzdžiui, Italija vis tik tai jaučiasi geriau, geriau tarkim, nei to šalis, kurios viską statė ant finansinių paslaugų sektoriaus. Uh, E, Italijos sistema anksčiau buvo laikyta šiek tiek atsilikusią, tačiau matome, kad dabar tas atsilikimas turėjo pozityvių pasiekmių, e, lyginant su dinami, anksčiau dinamiškais laikytais e, sektoriais ir ekonomikomis. Lyginant su valstybė. Valstybės skolos rodiklis yra vienas svarbiausių ekonominės veikatos rodiklių. E, Ir šiuo elementu galima naudotis, kovo, sprendžiant priemonės, kuriomis reikėtų kovoti prieš šitą nuosmukį. Tačiau krizė, aišku, davė pamokų visiems. E, e, dėje išeiti iš jos nebus lengva. Ekonominis augimas, tvarus ir tikras ekonominis augimas gali būti e, atkurtas iš remiantis pramonės sektoriumi E, kuris e, na, yra galbūt stabilesnis nei, e, toks, nei finansinis sektorius. Tačiau daug ką turėtų spręsti ir nacionaliniai parlamentai, kad būtų nutraukta šitas e, iškreiptas ciklas, kuris ir sukėlė visas finansinės turbulencijas e, ekonominėje toj realybėje. Kai kurių gamybos sektorių sudėtinga padėtis yra glaudžiai susijusi su kreditavimo sistemos žlugimu. Ir ypač su tuo, kad, pavyzdžiui, tokiam sektoriu kaip automobilių sektorius smarkiai sumažėjo e, pa, <clears throat> poreikis Ir norint atkurti tokius sektorius be valstybės pagalbos jau nebegalima išsiversti. Tačiau vėl šita sistema turi e, nemažai rizikos, nes kyla pavojus, kad didžiulė dar didesnė našta bus užkrausta ant mokesčių mokėtojų pečių. Taigi, e, aišku, atsaką krizėje galima duoti tik tuomet, jeigu susikursime bendrą Europos lygio ekonominį e, atkirtį. nebereiktų apsunkinti mokesčių sektorių, dar didinti mokestinės naštos. E, nes tai apsunkintų ir, augu, ir ekonominį augimą, ir užimtumo sektoriaus vystimą. Tačiau vis tik tai reikėtų vengti ir fragmentacijos e, sprendimų priimėme, nes e, iki šiol matome, kad bet kokios priemonės, kokiu besimtumėm, dar nebuvo pakankamos lyginant su poreikiu. Rugsėjo mėnesį Paryžyje dalyvavau susitikime, kuomet buvo sprendžiami Europos lygių mokestiniai klausimai ir supratau, kad yra labai sunku harmonizuoti, racionalizuoti netgi PVM sistemų, sistemas. Ir. Bene. Uh, in questo è necessario. Pirminkė prašo kalbėti baigti jau. Akivaizdu, kad priežiūros kontrolės normos turi būti privalomos ir, bet tačiau neilgalaikės, nes jos turi būti pritaikytos prie dabartinės perspektyvos ir reikia vengti bet kokio neaiškumo, išimčių, kuriomis būtų galima pasinaudoti vengiant mokesčių mokėjimo. Taigi turi būti orientacija į labai, tiks, labai aiškius, konkrečius tikslus ir stengtis kovoti su tuo skepsiu, kuris dar vyroja ir Europos institucijose, ne tik visuomenėje. Ekonominiai sistemai, norint užtikrinti pakankamą kreditavimą, reikia uh, e, skati uh, e, indėlininkų pat, pasitikėjimą, o tas pasitikėjimas turi būti pagrystas. Injekcijos į privačius bankus kartais pasiteisina, tačiau tai neturi būti e, kažkokia privilegija tų bankų. Pirminkė, ačiū. Aš matau, kad pirmas kalbėtas nesivadovavo jokiomis laiko e, taisyklėmis, tai irgi taisyklė faktiškai jau darosi, tačiau visų kitų kalbėtojų prašyčiau neviršyti kalbėjimo laiko, kaip jau sakiau, porą minučių, nes mes norime, kad tai būtų posėdis, kuriame E, kiek įmanoma daugiau žmonių galėtų pareikšti savo nuomonę ir sudalyvauti diskusijoje. Ir aš tikiuosi, kad ir nacionalinio parlamento atstovai laikysi šios taisyklės. Dabar steiksiu žodį Latvijos delegacijos atstovui, o tuomet ir Liza Ferreira iš Europos parlamento. Labai atsiprašau, mes supratom, kad Latvijos delegacija, tai čia Lietuvos delegacija. E, dėkoju. Iš ties e, visiškai akivaizdu, kad e, gerbiamas ministras akcentavo, jog mes turim neskubėti, kad mūsų vaikai ir anukai neneštų pasiekmių, bet problema ta, kad tie, kurie sukėlė finansinę krizę, užmetė mums dabar ir mūsų anukams jau užmetė galvosūkį. Štai kodėl šiandien reikėtų jau, kaip sakyti, pamėginti turėti bent pirmą konkretų pasiūlymų paketą, nes kovo mėnesį, balandžio mėnesį jau turėtų ryškėti ir ekofino, kaip sakyti, konkretus pasiūlymų paketai ir e, vadovų tarybos pirmųjų diskusijų paketai. Būtų labai malonu, kad ministras bent, bent konkrečiai šiek tiek nupieštų tą vaizdą, nes mus Lietuvoje labai jaudina reguliavimo problemos. Mes patys patyrėm, ką reiškia, kai dukteriniai bankai, šiuo atveju Švedijos bankai, staiga pasielgia taip, kad mūsų kreditavimo sąlygos pasidaro tragiškai sunkios o tuo tarpu reguliavimo institucijų arba bendrų kolegijų nebuvimas dialogo nebuvimas labai apsunkina tokių mažų ir silpnų ekonomikos šalių kaip lietuva padėtį ir tada ekonominė recesija pasidaro dar sudėtingesnė. Išties e, reguliavimo kolegijų problema, išties reitingo kendurų vertinimo problema yra be galo svarbi. Žinom, ko enronas griuvo bet e, audito kompanijos kurios jį auditavo nenešė tokios deramos atsakomybės lygiai dabar ir reitingo agentūrų problema kurios suteikdavo per daug optimistinius reitingus taip pat išlieka visiškai akivaizdi. akivaizdu kad reikalinga pasaulinė tvarka nes Bretton Woods sistemos e, krizė yra daugiau negu akivaizdi. Offshore'inės zonos, gebėjim, galimybė pabėgti nuo mokesčių arba e, išvežti kapitalą į, į mažiau apmokamas offshore'inės zonas ir taip toliau. Tai yra akivaizdžios problemos. ES turėtų šiuo atveju jau turėti tam tikrą pasiūlymų paketą norėtųsi matyti, ar tokio paketo kontūrai vasario, kovo, balandžio mėnesį jau bus e, galimi pasitarimas. Ačiū. Merci beaucoup, euh, chers collègues. Excusez-moi de, de la confusion, mais euh, évidemment, c'était la délégation. Ačiū, ačiū kolega, kad pasisakėte ir atsiprašau tikrai jūs iš Lietuvos, aš juk prisimenu. Dabar Eliza Ferreira suteiksiu žodį, kas vakar ne, nedalyvavote, tai Eliza Ferreira atsakinga parlamente už pranešimą dėl ekonomikos atkūrimo plano. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu tris klausimus. Pirmą komentarą. Man taip pat e, lab, mielesnė evoliucija nei revoliucija. Tačiau revoliucija e, faktiškai būtima tuomet, kai evoliucija nebeduoda reikalingo atsakymų į problemas. Taigi dabar mano klausimai. Ką darys pirmininkaujantį valstybę reaguodama į dabartinę padėtį? Kredit tai nepasiekia nei įmonių, nei piliečių. Ar Ekofino taryba imsis papildomų priemonių, kad ši problema būtų, imtas, būtų imta valdyti struktūruotai. Kita problema yra priežiūra, kontrolė. Mums labai rūpi įmonių mokumas, tačiau bankų mokumas. Tačiau priežiūros problema yra kompetencijų problema tarp e, vidinių priežiūros institucijų ir išorinių priežiūros institucijų. Ir čia e, tą reikia irgi spręsti. Ir bendras, tas, bendra aplinka turėtų atitikti Lamfalūzijos nuostatas. Dabar dar norėčiau taip pat paklausti, kaip pirmininkaujantį valstybę e, ruošiasi panaudoti E, Europos parlamento indėlį ir Vandenburgo pranešimą. Vandenburg pranešimą. Trečias klausimas. Ar jūs galėtumėt nurodyti du ar tris e, svarbiausius tikslus, kuriuos e, ES e, rengiasi nusistatyti, užsibriežti ir siekti per šį susitikimą Ekofino? Pirminkė, ačiū už klausimus. Dabar perėsime prie dar vienos klausimo dalies. Austrija, Prancūzija ir Margarita Starkevičiūtė Europos parlamento vardu. Dabar Austrijos delegacijos. Aš atsiprašau, neturiu jūsų pavardės, jūs prisistatykite, jeigu būtų malonu kolegom žinoti, kas jūs toks. Ja, ich heiße Wolfgang Schimbruck, äh, bin der Vorsitzende. Esu Wolfgang Schimbruck, aš äh, Bundes rate dirbu ekonomikos komitete. Kalbant apie tai, jog turės vaikai ir anūkai apmokėti mūsų šiandienos skolas. Būtina investuoti į jaunimo ateitį ir išskirčiau dvi sritis - švietimas. Pirmiausia, mes e, galėsime sėkmingai konkuruoti e, globalioje rinkoje tik tuo met, jei mūsų vaikai ir anūkai bus pakankamai išsilavinėme ir galės funkcionuoti toje rinkoje. Be to mes turime pagalvoti, kaip valstybės narės galėtų tinkamai reguliuoti užimtumo politiką. Kadangi nesaug, nesaugus darbo santykiai, trumpalaikis darbas vis labiau plinta, vienas iš trijų darbuotojų yra darbinami pagal trumpalaikės e, sutartis, o nesaugus darbuotojas yra prastas vartotojas, tai ilgalaikėje perspektyvoje tik susilpnins mūsų ekonomiką. Ačiū. E, pardon, Didiemigo, Ponas Didiemigo iš Prancūzijos delegacijos. Taip, ačiū. Pone pirmininkė, aš turiu keletą klausimų ministrui. Noriu pasakyti, visų pirma, ačiū už Jūsų pasisakymą, ministrė, tačiau e, jis manęs nepatenkino, tai pasakyti. Aš pritariu tam, ką Jūs pasakėte, kad yra labai sunku daryti įtaką natūralia įvykių eigai, tačiau krizės šaknis vis tik tai yra e, žmogiškasis veiksnys vartotojų piliečių elgesys. Taigi man atrodo, kad yra labai svarbu europinių lygių taip pat el, e, veikti, daryti poveikį irgi tinkamame lygmenyje. E, kalbėjote apie protekcionizmą ir tą pagundą elgtis protekcionistiškai ir e, pavojus protekcionizmu. Tačiau reikia taip pat suprasti, ką mes laikome protekcionizmu. Ir dar taip pat reikia paklausti savęs, kokios yra priežastis tų sprendimų, kurias gali priimti valstybė reaguodama į dabartinę krizės situaciją. Ar tai nėra neveikimo pasiekmes ar e, nepakankamos valios pasiekmes europinių lygių, jeigu valstybės taip reaguoja. Gal tas pramoninis voluntarizmas, kuris ypač būdingas kai kurioms valstybėms, nėra Ar tai nėra pasiekmes tos mm, iniciatyvos, kurios nebuvo parodyta europinių lygių, e, siekiant padėti pramonės sektoriams. Galbūt europinėme lygmenyje būtų reikėję daugiau pragmatizmo, daugiau veiksmų, planų, pavyzdžiui, tokių, kaip buvo parengta Junktinėse valstybėse ar kitose valstybėse E, dabar konkuruojančiose pasaulio rinkoje. Taigi aš šitą klausimą norėčiau užduoti ministrui. Na ir paskutinis mano klausimas. Ministras visiškai nekalbėjo apie e, tos mokestinius rojus bankų ir, ir, ir teisės aktų prasme. Aišku, būtinybė reglamentuoti man yra irgi akivaizdi, tačiau jeigu yra vis dar pasaulyje tokių kampelių, kur e, viskas yra įmanoma ir niekas nėra reglamentuojama, tai ką mes bedarytumėm reglamentavimo prasme, tai bus e, beviltiška. Ir ką Čekijos ministras galvoja ypač e, dėl direktyvos susijusios su mokesčiais ir indėliais, ar jūs ruošiatės imtis konkrečių priemonių, kad Europa galėtų kaip nors apeiti tuos mokestinius rojus? Ačiū, Margarita Sarkevičiūtė. Mm. Merci, madame le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Reprezent Liesuenė. Aš e, esu iš Lietuvos, mane išrinko Lietuvos piliečiai. Mūsų gerbiamo tarybos atstovo ir Centrinio banko atstovo į tokį faktą, kad mes turime e, finansinės grupės, kurios veikia daugelie šalių. Tačiau atsiradus likvidumo problemom. Euro, Europos centrinis bankas e, e, rūpinasi tik tai e, bankų padaliniais, kurie yra eurozonos šalise. Britų centrinis bankas, aišku, rūpinasi Britų šalise. Toliau visi kiti bankai turi rūpintis savo padalinių likvidumu. Ir mes prarandame bendrą Europos rinką. Dabar, kai eina kalba apie gelbėjimo paketus, jų finansavimą, e, vėlgi yra eurozona ir yra kitos šalis, kuriuom siūloma kreiptis į tarptautinį valiutos fondą dar kažkur. Tai, tai tada vėlgi nėra Europos. Yra mm, brandolys Europos ir yra šalis, kurios nežino, periferinės šalis, kaip mes dabar vadiname. Uh, mano supratimu tai politiškai pavojinga tendencija ir europos centrinis bankas e, ir šiuo metu pirmininkaujanti čekija turėtų vis dėlto surasti priemones kurios e, apjungtų bendrą europos rinką ir finansinę rinką ir sustiprintų ją tokiu būdu e, padidindami pasitikėjimą gyventojų europą ir užtikrindami europos tarptautinį vaidmenį. Panas ministrė, ar aš galėčiau Jums pasiūlyti atsakyti į šį pirmąjį klausimų bloką, tada galėčiau paleisti antrąjį klausimų ratą? Pokusim se alespoň částečně na... Na, pabandysiu bent kiek mano jėgos leis atsakyti į užduotus klausimus. Pradėsiu nuo kolegos iš Italijos užduoto klausimo. Kiek supratau, jis kalbėjo apie santykius tarp finansinio sektoriaus ir e, realiosios ekonomikos. Aišku, būtų džiugu, jeigu būtų galima šios sektorius atskirti, bet tai yra neįmanoma. Akivaizdu, jog yra tarpusavio sąveika, vienas be kito funkcionuoti jie negali. Tai yra kaip žmogaus kūne. Jeigu vienas iš žmogaus organų serga, tai suserga ir visas kūnas. Nemanau, jog čia yra kažkokių kitų galimybių, reikia pasveikti. Manau, jog tai turėtų būti tikslas, dėl kurio mes e, turėtume susitarti ES lygmenių. Taigi, nežinau, ar viską pasieksime, ar viskas yra įmanoma, bet kas tikrai yra įmanoma ir net būtina, tai tai, jog turime užtikrinti, kad veiktų visos ES valstybės narės pagal bendrus principus. Ir pirmiausias principas yra visiškas viešosios pagalbos skaidrumas. Konkurencijos principų paisimas. Negalima, kad viena valstybė narė savo kažkokiais veiksmais pakenktų e, kaimynėms ir tai sąlygotų disbalansą Europoje. Mes turime tą užtikrinti, komisija turi čia daugiausia kompetencijų ir aš net nekėdinu kvestionuoti komisijos teisių. Būtent komisija turi nuspręsti, ar laikomasi pagrindinių principų konkurencijos, skaidrumo srityje, taip pat e, valstybės subsidijų srityje ir panašiai. Manyčiau, jog tai yra vienintelė reali galimybė. Dabar kolega iš Lietuvos pritariu jūsų minčiai, kad būtina tinkamai sukurti tinkamas reguliavimo normas ir tai griežtai glaudžiai siejasi su bankų rekapitalizacijos klausimus, su bankų aktyvais, likvidumu, pinigų judėjimu ir panašiai. matome, kad kyla tikrai didelių problemų, jos nuolat iškyla per įvairiausias diskusijas. Žinoma, vargiai galima e, mokesčių mokėtojams aiškiai paaiškinti, kodėlgi jų pinigai yra skiriami e, bankams gelbėti. Tačiau gal reiktų mūsų piliečiams parodyti, kas būtų, kuri blogybė yra didesnė, ar padėti bankams, ar nieko nedaryti. Čekijos patirtis rodo, kad turime mes aiškinti. Na, prisiminkime Čekijos patirtį 97-98 metais, kai Pas mus buvo kilusi krizė, reikėjo rekapitalizuoti bankus ir um, aišku, krizės poveikis nebuvo toks didelis ir finansų sektorius nebuvo taip stipriai nukentėjęs. Tačiau, žinoma, kaip reikia paaiškinti piliečiams, kad jų pinigai bus išleisti bankams remti. Tas yra labai sunku, bet turime tą kažkaip padaryti. Kalbant apie ekofino veiksmus, apie tai, ką ketinama daryti, iš ties mes norime konsoliduoti valstybės biudžetą. Sausio mėnesį ekofine buvo priimtas bendras įsipareigojimas, kad visi finansų ministrai spartins viešųjų lėšų koordinavimą, biudžetų koordinavimą tiek, tiek sparčiai, kiek tai yra įmanoma. Ir aišku, bandys koordinuoti veiksmus globaliu lygmenį, lygmeniu. Turime veikti G20 formatu, vyksta parengiamosios dėrybos, šiuo metu taryba neturi bendrosios pozicijos, tačiau mes jos siekiame ir ketiname ją turėti G20 susitikime, kad ten Europa būtų kaip vieninga jėga, kad būtų lyderė šiame uh, G20 forume. Dabar uh, ponios pranešėjos užduotas klausimas. Ką ekofinas gali padaryti jog būtų atnaujinti skolinamosi srautai. Mes vargiai čia kažką galime padaryti, nes visa tai lieka nacionalinių valstybių kompetencijoje. Tačiau ekofinas nėra visiškai be jėgų. Ekofinas gali pasiekti, jog būtų laikomasi taisyklių gali pasiekti, jog vienos valstybės priemonės nepakenktų kitai, kad pavyzdžiui gali tekti valstybėms narėms e, iš dalies nacionalizuoti savo bankus, išpirkinėti e, nesaugius bankų aktyvus. Nors kiekvienos valstybės narės poreikiai skiriasi, bet uh, mes galime užtikrinti, kad būtų laikomasi vieningų e, taisyklių, kad būtų išperkama už tinkamą sumą, jog nebūtų piknaudžiaujama. Aišku, mes negalime dalyti, daryti pernelik didelės įtakos, negalime kažkaip tiesiogiai įtakoti e, finansinių intervencijų valstybėse narėse. Dabar dėl mokumo 2. Aš turiu labai konkrečią nuomonę kaip valstybės narės atstovas, tačiau aš atstovauju visą Europos Sąjungą, todėl reikės siekti kompromiso ir atsisakyti savo ambicijų Todėl galiu jums pažadėti, jog sieksiu kompromiso, kad jis bus sąžiningas tarp valstybių narių ir kad mes sieksime kompromiso tarp tarybos ir EP. Dabar reguliavimas, priežiūra, priežiūros institucija ir visa, kas su tuo susiję. Akivaizdu, jog tai turės būti galutinio kompromiso dalis. Pirmiausia, reikia užtikrinti vieningą regla, reguliavimo institucijų veiklą vienoje valstybėje narėje, tuomet pereiti jau prie europinio lygmenio. Kai mes kalbame apie europinį lygmenį, reiškia, jog nėra vieningos struktūros, bet ar yra viena vieninga struktūra pačioje valstybėje narėje, todėl nereiktų mm, norėti skubėti ir pradėti statyti namo nuo stogo. Kolega iš e, Austrijos. Pritariu Jums šimtų procentų. Vienas, vienas svarbiausių investicijų tai yra investicija į švietimą. Ir būtent tokiomis investicijomis turėtų valstybė užsimti. Nes tik kvalifikuoti išsimokslinę žmonės galės padėti konkuruoti Europai su kitais žemynais. Prancūzija, Prancūzijos atstovas. E, apie protekcionizmą kalbėjote, iš kur jis atsiranda. Man atrodo, tai yra akivaizdi valstybės intervencijų pasiekmi. Protekcionizmas atsiranda vos tik pabandome panaudoti žmonių pinigus ir bandome jas investuoti į ekonomiką. Ir akivaizdu, kad jeigu mes paėmėme žmonių pinigus, tai tie pinigai turi tarnauti mūsų piliečiams, mūsų žmonėms, mūsų ekonomikai. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodytų logiška, bet tai yra populistiniai teiginiai, netvaros teiginiai, jais galime laimėti didelį visuomenės e, prielankumą. Yra paprasčiausias kelias Daug sunkiau pasakyti, kad protekcionizmas yra kelias į žlugimą, kad protekcionizmas yra tikrai gerais norais grįstas kelias į pragarą. Mes turime rasti jėgų piliečiams paaiškinti, kodėl protekcionizmas yra blogai. Akivaizdu, jog ne viena valstybė narė nesugyven, nesugebės išgyventi užsidariusi, pasinaudodama tik savo poreikiais, tik savo paklausa, neimportuodama ir neeksportuodama. Taigi, eks, e, protekcionizmas kelia daug didesnį pavojų mūsų žmonių geroviai nei dabartinė recesija. Kalbant apie e, mokesčių prieglopščius ar mokesčių rojus, kaip kolega kalbėjo, tikrai sunku bus susitarti mums, bet reikia uh, pažymėti, jog nebus dvi šalių sutarčių su tokiamis, su tokiamis šalimis, jei nebus paisoma 56 straipsnio dėl pasikeitimo duomenimis. Ekofinas jau antradienį sudarė susitarimą su Lichtensteinu ir laikyčiau tai dideliu žingsniu į priekį, kuris pagerins prieigą prie informacijos. Aišku, visame pasaulyje bus vietos, kur mokesčiai mažesni, kur bus lengviau jų išvengti. Bet mes rengėmės G20, kaip minėjau, ir viena iš ekspertų grupių, kuri padeda mums rengtis posėdžiui, nagrinėja mokesčių prieglopščių klausimą, bando siūlyti sprendimų būdus. Ir mes labai aiškaus atsakymo lauksime iš savo partnerių. Dabar prie kolegos iš Lenkijos klausimas. Europos centrinis bankas yra bankas, e, kuris prižiūri euro, eurozoną. Ar kažką neteisingai, sakiau, klausė kalbėtojas. Labai atsiprašau, ponė, e, tikrai Labai atsiprašau, kad neteisingai jūsų gimtinę nurodžiau. Labai gaila. Sako, pirmininkas, nuoširdžiai atsiprašau. Labai nemalonu. Šiaip ar taip, Euro, Europos centrinis bankas yra skirtas eurozonos šalims, bet nėra visiška tiesa, kad e, eurozona ir kitos es valstybės narės nepriklausančios eurozonai e, ir yra atskirtos tarpusavyje, kad ne eurozonos narės paliktos likimo valiai. Vengrija, Latvija, Lietuva, visos ir eurozonos narės pareiškė norą elgtis solidariai. Ir Latvija, Vengrija prašė tarptautinio valiutos fondo pagalbos ir TVF teigia, teikia tik dalį visos pagalbos šioms šalims, o kita paramos dalis atėjo iš Europos. Aš to džiaugiuosi, nes tai yra puikus solidarumo principo įgyvendinimas praktikoje. Solidarumas juk yra vienas iš svarbiausių ES ramščių. Tikrai nepritariu uh, E, nuomoniai, kad yra marginalios šalis, e, kad kažkurios yra periferinės valstybės, žinoma, yra didelių ir mažų valstybių, gal dėrybos vyksta ne visuomet vienodai, tačiau periferijos tikrai nėra. Vengrijos ir Latvijos pavyzdys liudyje, kad solidarumas yra ir jis funkcionuoja. Ačiū. Ačiū. Dar daug yra norinčių kalbėti, dėl to aš būsiu labai griežta ir brutaliai taikysiu taisyklės. Paimsiu, taip sakant, du nacionalinius atstovus, vieną europarlamentarą, tada ministras atsakys ir eisiu išėlėt pagal sąrašą. Taip. Taigi iš to sąrašo dabar ištauks Kipro delegacija, pa, pona Papadopolos ir Švedijos delegacijos atstovas ponas Petersen, o iš parlamento ponė Vandenburg. Ponas Papadopolos, jums žodis. Dvi minutės, nedaugiau, prašau. Kirija, Papadopolos. Kirija. Είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ε, Κύπρου. Ήθελα να πω ότι εμάς... Mano vardas ponia Papadopoulos. Aš esu Kipro uh, parlamento ekonomikos komiteto narė. Kipro ekonomika ganėtinai stipriai laikosi krizės akivaizdoje. Mes, aišku, turėjom imtis priemonių ypač turizmui ir statybos sektoriai. Tačiau bankams kol kas viskas tvarkoj gerai, nes mūsų bankų sektorius yra ypatingai sveikas. Tačiau kai kurios šalis e, bankų, bankams skiria e, netgi tą gelbėjimo tokį kapitalą Ir tai paveikia konkurencinę padėtį įvairiose šalyse. Ir pakenkia taip pat konkurencijai tarp valstybių narių. Taigi aš turėčiau tokį klausimą ministrui. Ar jūs manote, kad būtų įmanoma sukurti tarptautinį, bendrą tarptautinį modelį mm, tai, tam priežiūros, tai priežiūros e, struktūrai. Ypač, kad visai neseniai girdėjom ponę Merkel kalbėt, kalbant, kad reikia suorganizuoti ekonomikos tarybą taip, kaip, yra, e, kaip, taip, kaip veikia saugumo taryba. Ar tai būtų įmanoma ES sukurti tokį priežiūros e, supranacionalinį modelį? Manau, kad praktiškai kiltų klausimas, ar tai apskritai įmanoma, nes netgi bendradarbiaujant nebūtinai į, į, įmanoma sukurti kažką bendro. Ir labai nesinorėtų, kad viso to priežiūros modelio pasiekmė būtų perdėtas protekcionizmas. Gerai, dabar Švedijos delegacijos vardu ponas Peterson, o tada ponas ponė Vandenburg. Tak, fru ordförande. Eh, jag tänkte dela med mig av några svenska erfarenheter. Ačiū norėčiau pasidalinti su Švedijos, pasidalinti Švedijos patirtimi. Svarbiausia tinkamu metu turėti tinkamą asmenį. Mums tikrai pasisekė. Prisiminkime, kad dešimtajame dešimtmetyje praėjusiame amžiuje um, Švedijoje jas jautė tikrai baisi bankų krizė. Mes turėjome pakankamai puikiai išsilavinusių žmonių, kurie dirbo pasaulio bankė, ministerijose ir Švedija iš principo išgelbėjo kvalifikuotas specialistų darbas. Taigi, finansų krizė, ekonominė, e, ekonomikos krizė, koks yra ryšys. Prisiminkime, kad Kol kas, aišku, tie reiškiniai yra susiję, bet mes pradedame matyti, jog vienašališki valstybių narių veiksmai kelia papildomų pavojų. O kalbant apie protekcionizmą, paskutinis aspektas, 80-ame dešimtmetyje Švedijoje laivybos pramoniai, laivų statybos pramoniai kilo didelių sunkumų, buvo reikalingi struktūriniai pokyčiai, tas buvo finansuojama iš valstybės lėšų, tačiau galų gale laivų statybos pramonė bankrutavo. Ir tai būtų puikus pavyzdys, kad jei mes valstybės lėšomis bandome užkirsti kelią struktūriniams pakeitimams, tai mes paprasčiausiai atimame pinigus iš mūsų vaikų ir anūkų. Dabar ponė Vandenberg. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdama pasveikinti ponę e, Kaliusek vėl atvykusi į mūsų parlamentą. Noriu paklausti apie priežiūrą. Tai yra viena iš mano mylimiausių temų. Jūs e, kalbėjote apie Larošė grupę, jog jau po dviejų savaičių bus pateikti šios grupės e, patarimai Europos Sąjungai. Ir e, gal galėtumėte pakomentuoti, ko laukiate, nes kiek žinau, jūs esate kaip pirmininkaujantį valstybę aktyviai veikia Larozier e, grupėje ir darote nemažą įtaką. Ką jūs ten bandote pasiekti, kokiu rezultatu tikitės ir kaip šie pasiūlymai galės pavirsti priemonėmis, kokį instituci, kokią institucinę sąrangą jūs tikitės įgyvendinti, kokiu testiniu priemonių laukiate. Labai gaila, bet e, mūsų kadencija baigsis gegužė ir užtruksime, kol vėl EP galės tęsti darbus. Dabar dar norėčiau pasiteirauti apie G20, kokie parengimiai veiksmai yra daromi, bei mane domina e, jūsų požiūrius į JAV e, priimtus gelbėjimo planus ir ar jie yra pakankami ar nepakankami ar tikrai ES teks imtis lyderio vaidmens globaliuose diskusijose ir e, kokių galimybių Europa turi e, to imtis. Euh, euh, Taigi paskutinė šitą klausimų salvė, prieš išeidamas atsakykite juos. Dobrá, na první otázku, co se týče mezinárodního. Pabandysiu atsakyti. Tarptautinė priežiūra Pirmasis klausimas e, buvo užduotas dėl tarptautinio e, priežiūros institucijos modelio sąrangos. Taigi G20 formatu bus svarstomas šis klausimas. Negalime galvoti apie kažkokias išvadas, dar net jų projektas nėra parengtas. Tačiau mes galime galvoti apie kažkokias kolegijas priežiūros institucijų, uh, kažką panašaus, ką mes Europoje turime, galime pabandyti mūsų patirtį perkelti į globalų lygmenį. Taip pat TVF e, fondo vaidmens sustiprinimas yra nebloga išeitis, reikia šiai institucijai suteikti daugiau įgaliojimų, sustiprinti į fondo poziciją ir sukurti tam tikrą ankstyvo įspėjimo, įspėjimo sistemą, kad būtų galima prognozuoti e, ateities pavojus. Tačiau kol kas pernelyg anksti kalbėti apie vieningą globalę priežiūros instituciją, net es mes dėl to nesugebame e, susitarti, o globalių lygmenių tokį klausimą net iškelti būtų labai sudėtinga. Kolega iš Švedijos pasidalino savo patirtimi. Tikrai noriu Jums nuoširdžiai padėkoti Jums, Jūsų šaliai ir vyriausybei už nuostabų bendradarbiavimą, atliekant visą parengiamąjį darbą. Kitose srityse Švedija yra man didelis autoritetas būsiu atviras, kad su jūsų vyriausybės nariais daug bendrauju ir tikrai iš jų daug esu pasimokęs. Beje, mūsų idėjos labai e, panašios į švedijos pasiūlymus dėl reglamentavimo ir fiskalinės politikos. Aš tikrai nematau kažkokios didelės prarajos e, tarp skirtingų valstybių narių pozicijų. Žinoma, nuomonės skiriasi. Vieni stiprina fiskalinę politiką, didina intervencijas, kiti priešingai stiprina fiskalinę dis discipliną. Ir e, apie tai yra diskutuojama kiekviename ekofino posėdyje. ir nėra vieningos pozicijos dėl mokesčių, dėl reglamentavimo ir taip toliau. Todėl tenka susitaikyti su skirtumais. 27 valstybės narės negali būti visais klausimais vieningos, bet džiugu, jog kiekvienu klausimu mes sugebame rasti kompromisą. Tai svarbiausia. Uh, pardon, uh, there, there was... Pone Vandenburg, jūs kalbėjote apie Larozier grupę, užsiminiau apie tai keletą kartų, nes šios grupės darbo pradžioje buvo tam tikras politinis signalas, bet aš nenoriu užbėgti už akių ir kalbėti apie šios grupės darbo rezultatus. Tikrai nereiktų to daryti. Aš ne, taip pat nekantriai kaip ir jūs laukėte šios darbo grupės rezultatų. Manau, jog ji padės atnaujinti diskusijas. Šios grupės darbo rezultatų kol kas nėra. Bus vasario pabaigoje. Ir po paskelbimo Čekija nedelsiant inicijuos politinės diskusijas dėl šių išvadų. Nebejoju, jog išvados tes, išvedų išvadų aptarimas tęsis pirmininkaujant Švedijai antrąjį šių metų pusmenį, pusmetį. Laukiu aršių politinių diskusijų ir, kaip minėjau, Pragoje neoficialiajame ekofino susitikime šios grupės darbui bus skirtas didelis dėmesys. Šiame sustikime e, sustiks ne tik finansų ministrai, bet ir nacionalinių bankų vadovai. Tai bus puikiai galimybė susėsti, pasišnekėti apie šios klausimus, bei ir gegužę darbo grupės išvados bus aptariamos Tačiau, atsiprašau, aš negaliu prognozuoti šiuo metu, kas bus nuspręsta, nes mes netgi nežinome, kas labai, kas konkrečiai vyksta toje Larozie grupėje. Reikia laukti rezultatų, juos aptarsime neoficialiame e, posėdėje Prahoje, parengsime per kitus susitikimus tam tikrą veiksmų gairius, tam tikras veiksmų gairias Švedijai, kuriomis ji galės vadovautis. Ačiū. Savai mes suprantame, klausimų dar lieka labai daug. Labai Jums ačiū. Ko gero, kitą, per kitą susitikimą tuos klausimus užduosime arba čia, arba Prahoje. Labai ačiū, kad su mumis posėdžiavote visą šį rytą ir linkiu kuo geriausios sėkmės pirmininkaujančiai Čekijai poděkovat za pozornost, kterou jste mi věnovali. Přeji nám všem hodně štěstí. Noriu jums visiems padėkoti, ponės ir ponai, už dėmesį. Visiems gero vėjo. Chers collègues, je vous propose d'en passer euh, à la deuxième. Brangus kolegos, pereikime prie antros posėdžio dalies. Ačiū Lorenzo Benismagi už tai, kad jis mūsų darbuose dalyvauja iki galo ir taip kantriai laukia, kol pats galės pasisakyti. E, aišku, jau dabar gali susidaryti kažkokį vaizdą apie tai, koks nerimas kyla nacionaliniams parlamentarams bei e, europarlamentarams dėl būsimosios ES architektūros ir aišku, jūs kaip e, Centrinio banko atstovas turėtumėte susidaręs labai aiškę nuomonę apie tą architektūrą, kuri dabar yra kuriama. Taigi nedelsdama perdodu žodį jums. Ačiū. Labai ačiū už pakvietimą. Nepaprastai malonu kalbėti su jumis apie reguliavimo ir priežiūros sąranga, puikia galimybė pasikeisti mintimis e, apie šios tikrai sunkius laikus. ECB ypatinga dėmesį skiria, manau, kad ir mokesčių mokėtojams tai rūpi, kad reikia kuo greičiau atkurti pasitikėjimą finansų rinkomis. O tokį, tokio pasitikėjimo išsaugomas yra raison d'être kiekvienos e, e, priežiūros institucijos veikloje. Ir mes turime apie tai galvoti, kurdami naują reguliavimo ir priežiūros architektūrą. Per balandžio antrą ją vyksiantį G20 e, susitikimą turime pabandyti susitarti dėl naujos reguliavimo sąrangos po finansų krizės. Aš norėčiau susikoncentruoti e, ties europinė reguliavimo ir priežiūros sąranga, susiekiu atkurti pasitikėjimą finansų rinkomis. Ministras užsiminė, užsiminė kad būtina stiprinti nacionalinę priežiūros institucijų veiklą. Reikia geriau ją koordinuoti, turi geriau veikti nacionalinės vyriausybės, parlamentai, institucijos. Tai labai svarbu. Kiekviena valstybė buvo paliesta finansų krizės ir finansų, e, finansinis žemėlapis stipriai pasikeitė. Akivaizdu, jog trūkumai reguliavimo ir priežiūros institucijų veikloje buvo problemos dalis ir ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir europiniu lygiu. Todėl norėdami atkurti pasitikėjimą finansų rinkomis turime iš principo peržiūrėti, performuoti reguliavimo ir priežiūros institucijas. Aišku, kad tokius sprendimus turės priimti politikai, tiek nacionaliniai, tiek Europos. Buvo paminėta, kad įvairiose institucijose ir grupėse svarstomi šie klausimai. Jacques de la Rozier ypatinga dėmesį skiria šiam klausimui. Netrukus bus pateikta grupės veiklos ataskaita. ECB taip pat bando teikti savo nuomonę, bet nežinau, ar stipriai bus ją atsižvelgta galutinėse išvadose. E, pirmiausia, reikia kalbėti apie pajėgumų stiprinimą ir džiaugiuosi, kad nesu politikas, todėl galiu kalbėti tiesiau, aiškiau ir bent jau, man atrodo, paprasčiau. Žinoma, perskaičiau vakar EP rezoliuciją, tikrai pritariu ten išdėstytoms mintims ir su tuo, kad ECB ir Europos bankų sistema turi vaidinti stipresnį vaidmenį. Pradėsiu nuo, keletą, nuo to, kad paminėsiu keletą finansinių uh, veiklos sektorių, kuriems reikia skirti didesnį dėmesį ir po to pažiūrėsime, kokie yra trūkumai ir išskirsiu tris pokyčių sritis. Po to kalbėsiu apie institucijas, ką ir kur reiktų sustiprinti, kur reikia didesnės europinės, o, europinę kompetenciją. Taigi, trys e, veiksmai rinkose, o, e, kurie yra patys svarbiausi. Per pastarąjį de, e, dešimtmetį stipriai išaugo finansinių rinkų integraciją, keletas duomenų. 7 metų pabaigoje ES veikia 45 bankų grupės, jos veikia tarptautinių lygmenį ir juose buvo sutelkta 70 procentų ES bankų aktyvų. 33 iš šitų bankų veikia eurozonoje. Tai reiškia, kad yra didesnė tarpusavio sąveika ir didesni pavojai Jei kyla krizė vienoje šalyje, ji gali lengviau persimesti į kitas. Antras, tai yra finansinis inovatyvumas. Pastaraisiais metais viskas labai sparčiai vystėsi, buvo sukurti labai sudėtingi finansiniai instrumentai ir sekti tokius instrumentus, jų vystimasi tapo labai sudėtinga. Trečia, konkurencija buvo esminis stumiamasis faktorius finansų rinkose. Tačiau svarbu, kad e, konkurencija vyko ne tik tarp e, finansų institutų ir rinkos dalyvių, bet konkuruoja ir finansų centrai. Tas pats galioja ir ES vieningai finansiniai rinkai. Taigi, e, jei valstybės narės turi savus finansų centrus, tai vyksta konkurencija tarp finansų centrų S viduje. Konkurencija nuolat augo ir e, įtampa taip pat. Atsižvelgiant į visą šitą situaciją, S reguliavimo ir priežiūros e, sąranga buvo sukurta prieš keletą metų neveikia taip, kaip mes tikėjomės. Kokie buvo trūkumai? Pirmiausiai, nors egzistuoja Europoje vieninga rinka, vis dar nėra tinkamai perkeliamos ES direktyvos į nacionalinę teisę. Egzistuoja skirtumai ir čia jau nacionalinių parlamentų vaidmuo yra svarbus. Galima pasinaudoti aktyviau nacionaliniais instrumentais, kad būtų patobulinta institucijų veikla bei konkurencingumas. Lemfaliusi proceso metu buvo e, siekiama suderinti reguliavimo ir priežiūros praktikas, tačiau pastangų nepakako. bankams tenka išleisti daug lėšų administravimui, ypač jei veikia kitos skirtingose šalise, skirtingos taisyklės, skirtingi reikalavimai, skir... dideli kaštai. Bet to bandoma ta konkurencija tarp finansų centrų ir reguliavimo institucijų reiškia, jog reguliavimo kartelė nuleidžiama, kyla didesnis pavojus. Akivaizdu, jog tos šalis šiandien jaučiasi geriau, kur yra sėkmingiau perkelti Europi, europinės direktyvos. Antra, konkurencija tarp finansų centrų kenkia bendradarbiavimui tarp finansinių priežiūros institucijų. Ypač tokia konkurencija e, neskatina keistis informaciją apie konkrečias finansų, konkrečius finansų institutus, tai kliudo sėkmingai kovoti su krizėmis. Ir tartautinės institucijos susiduria su ypatingomis e, problemomis, o sudėtingos ir kompleksinės bankinės struktūros nukenčia labiausiai. E, galimybė tinkamai valdyti finansų krizės apsunkina tai, jog bankai veikia tarptautinių lygmenių, o, o pagalba mokumui yra teikiama nacionalinių lygmenių. Priežiūrų kolegijos buvo nesinai sukurtos, tačiau ar jos galės įveikti esančius sunkumus? Neseni pakeitimai padaryti, padaryti e, kartalo reikalavimų direktyvai sustiprina teisinį pagrindą. Tačiau vis dar neiš, neišnyksta pavojus, jog nebus pakankamai e, keičiamais informacija, neišnyksta ir visos koordinavimo problemos. Kapitalo reikalavimo direktyva nei, ne, nesukuria aiškių sprendimo prieimimo metodų, kuriais reiktų vadovautis ypač krizės laikotarpiu. Sviravimai finansų rinkose rodo, kad tiek krizių prevencijų, tiek e, krizių sprendimų srityje priežiūros institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti su centriniais bankais. O kai yra priežiūros institucija pavaldi vienai institucijai, o ne kažkokiam konkrečiam bankui, tai apsunkina keitimasi informaciją tarp jų ir krizės sprendimą. Gal reiktų užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, priimant sprendimą dėl to, kokių koordinuotų veiksmų turi imtis centriniai bankai ir priežiūros institucijos. Apibendrindamas pasakysiu, kad iniciatyvos bendradarbiauti Europoje yra nestiprios dėl konkurencinės aplinkos. Dėl to priežiūros institucijos veikia nepakankamai sėkmingai. Taigi, ką reiktų daryti ir ką keisti? Galima pakalbėti apie keletą sprendimų. Pirmiausia, ES direktyvos turėtų būti vienodai interpretuojamos, tai užtikrins pranašumą nacionalinėms rinkoms ir priežiūros institucijoms. Reikia siekti kaip įmanoma labiau suderinti teisės aktus, gal net sukurti kažkokį priežiūros institucijų gydą, kuriame būtų išdėstytos vieningos priežiūros praktikos. Reikia palikti mažiau erdvės interpretuoti europinės taisyklės ir veiksmų būdus. Tai vienintelis būdas pasiekti bendrą veiksmų pagrindą. Antra, makro ir mikro priežiūra turi būti glaudžiau susijusi tarpusavyje. Taigi reikia užtikrinti geresnį keitimas informaciją tarp šių dviejų priežiūros lygmenių ir tą geriau gali padaryti viena institucija. Trečia, nacionalinės ir europinės institucijos turi glaučiau bendradarbiauti tiek siekdami krizių prevencijos, tiek presdami krizę. Apie tos e, trukdžius, kurios aptariau E, prieš keletą minučių, juos norint pakeisti, reikia keisti priežiūros institucijų pagrindą. Reikia keisti teisės aktus, o tam reikia politinės valios ir politinius sprendimų. Jeigu politikai turės valios sustiprinti priežiūros institucijų teisės aktus, reiktų užtikrinti dviejų principų laikymasi. Būtent decentralizavimas, peržiūrėti du principus e, decentralizacija ir institucijų sąranga. Iš vienos pusės tinkama priežiūra gali vykdyti tik nacionalinės institucijos, kurios puikiai žino, kokie yra padėtis vietoje. Tačiau iš kitos pusės reikia bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus europinių lygmenių. Bendradarbiavimas bus įmanomas tik tuomet, jei bus aiški ir paprasta institucinė sąranga, bus nustatyti vienodi konkretus standartai ir veiksmų metodai. Tačiau koordinacija nereiškia, jog bus automatiškai pasiekta rezultatų. Aš dažnai susidūriau su koordinacijos koordinavimo teikiamomis ribomis, nes gal kažkas ir koordinuojama, bet sprendimai nebūtinai priimami Todėl institucinė sąranga turi užtikrinti tinkamą krizių prevenciją ir sprendimą. Reikia, kad būtų sparčiai keičiamas, keičiamas informacija. Kalbant apie institucinę sąrangą, galima eiti dviem keliais. Pirmiausia, galime sukurti visiškai naują instituciją, kuri prižiūrėtų e, įmonės mikro lygių ir veiktų už centrin, Europos centrinių bankų sistemos, tai būtų valstybių narių priežiūros institucijos e, su kažkokia centrinė institucija. Antrasis kelias būtų suteikti priežiūros kompetenciją Europos centrinių bankų sistemui ar institucijai prie Europos centrinio banko. E, tai gali būti sprendimai vidutinių laikotarpių. Ir būtų gerai pagalvoti, kokie pliusai ir minusai išplaukia iš šių dviejų kelių. Taigi, aišku, kad negalime būti dogmatiški ir dėje pernelyg dažnai nubrėžiamos e, tokios labai konkrečios ribos tarp šių dviejų būdų. Reikia pastebėti, jog pastaruoju metu valstybės narės žengė tiek vienu, tiek kitų kelių arba bandė vieto vieno kelio pasirinkti kitą. Netgi JAV bando keisti savo priežiūros institucijų sąrangą ir jau yra pateikta konkrečių pasiūlymų. Gal aš e, neteisingai pacituosiu Keynesą, e, kai sakysiu, kad būtina keistis informacija, kad e, negalima pakeisti savo nuomonės. Bet e, mano nuomonė keičiasi laikui bėgant. Dešimtajame dešimtmetyje buvo siekta kontroliuoti iš centrinio banko. E, nes buvo galvota, kad kitaip priežiūros nebus įmanoma sėkmingai vykdyti. Tačiau kyla pavojus, jog e, bus daromos preferencijos tam tikroms nacionaliniams bankams, jeigu jų priežiūrą vykdys centrinis bankai. Tačiau iš kitos pusės, jeigu priežiūros institucijos yra tiesiogiai pavaldžios politikams ir prabylame apie mokesčių mokėtojų pinigus, tai priežiūros institucija gali skubėti padėti e, su sunkumais, e, su susidurančiais bankais ir kyla politinių, politinio įsikišimo pavojus. Na ir jeigu tuo imame rūpintis, ne, pamirštame rūpintis monetarnės politikos poveikiu. Na, kitas rūpestis yra neigiamas poveikis tos priežiūros, kuri e, būtų neveiksminga, nes tai pakeiktų visai monetarniai politikai ir jos įvaizdžiai. Taip ir buvo kartais praeitįje. Net jeigu tai palėtė tos centrinius bankus, kurie nebuvo visiškai nepriklausomi nuo politikų. Tačiau visiškai vis tiek tai yra tie argumentai, kurie e, verčia atskirti priežiūros politiką nuo monetarnės politikos. Visą tai buvo išdėstyta knygoje, kurią esu pats parašęs su mm, kolega. Neseniai esu skaitęs taip pat ir kitus argumentus, kurie kalba taip pat už tą atskirimą, apie kurį aš kalbėjau. Pavyzdžiui, kad tiesioginės priežiūros įvedimas sustiprintų centrinių bankų e, mm, funkcijas ir tai sustiprintų apskritai ir patį Europos centrinį banką, kuris taptų perdėm, sudėting, perdėm e, įtakingas. Antras argumentas tai, kad dabartinė sistema neleidžia perkelti visų priežiūros um, įgaliojimų Europos centriniam bankui. Aš dar negaliu pasakyti, ar išplėsti Europos centrinio banko įgaliojimus, pav, išplėsti įgaliojimai paveiktų nacionalinių institucijų uh, na, valdžios galės ar ne, tai dar per anksti sakyti. Tačiau kokie, kokie be būtų įgaliojimai, kurie būtų patikėti Europos centriniam bankui, vis tiek bankas būtų nepriklausomas, nes tai yra nustatyta sutartyse. Centrinis bankas yra e, palaiko tokį glaudų dialogą su Europos parlamentu, su kitomis institucijomis ir jis tenkina vis, visas šalis. Na, argumentas susijęs su draud... su užtikrinimu, su patikinimu. Tai vėlgi tie, kas kalba už tai, kad Europos centrinis bankas turėtų, did, turėtų didesnį, didesnį priežiūros vaidmenį, Jie yra teisūs, mano manimu. Visų pirma, dėl to nereikėtų keisti sutarties. Pirmasis straipsnis, atsiprašau, 105.6, jį galima būtų taikyti, nes e, šio straipsnių taip pat galima būtų pasinaudoti, sprendžiant valdymo problemas, kur, kurios būtent neramina tuos, uh, kurie pasisako už Europos centrinio banko nepriklausomumą įgyvenant monetarinę politiką ir už tai, kad monetarinė politika turėtų būti atskirta nuo priežiūros politikos. Priežiūros įgaliojimai, jeigu būtų jie patikėti kitai institucijai negu uh, Europos centriniam bankui, tuomet reikėtų keisti visą sutarties tekstą, o tai būtų jau sudėtinga. Ypač žvelgiant į dabartinį krizės kontekstą, būtų neatsakinga laukti dar, kol būtų pakeista sutartis, jos nuostatos, e, kur, prieš užtikrinant priežiūros kokios nors įgaliojimus. Taigi būtų paprasčiau ir saugiau ir greičiau patikėti bankui būtent priežiūros e, įgaliojimus. Ir tai taip pat užtikrintų, kad bus panaudotos visos dabar užmėgstos sinergijos tarp e, centrinio banko, vietinių bankų. Ir be to tai užtikrintų tai, kad priežiūra būtų patikėta tokia institucija, kuri turi nepriklausomą statusą, turi pakankamai patirties, o to, to nereikėtų neįvertinti. Bet to suprantama, kad yra būtinta ir makro priežiūra užtikrinti, o tai rei... Krize užta tokia buvo užkrečiama, kad nebuvo iš anksto nusistatyta bendro globalaus požiūrio į visą rinką ir į visą priežiūros sistemą. Priežiūra buvo stengiamas įgyventi nacionaliniu lygiu. Nacionaliniu lygiu ta priežiūra vis tik tai turi būti e, priartinta prie centrinio banko, nes būtent centrinis bankas turi pakankamai to analizės gebėjimų, pakankamai patirties, kad galėtų pažvelgti globaliau į krizę. Vairūs Europos parlamento nariai irgi yra pasisakę už tai. Junktinėse Amerikos valstijose yra siūloma vykdyti reglamentinės sistemos, priežiūros sistemos reformą ir pagal ją m, mm, makropriežiūros įgaliojimai taip pat yra tie priskiriami tai centriniai institucijai. Taigi yra akivaizdu, kad makro priežiūros institucijai turėtų būti suteikti atitinkami įgaliojimai. Makro priežiūros įgaliojimai taigi turėtų būti patikėti Europos centriniam bankui ir šie įgaliojimai turėtų apimti ir ankstyvo perspėjimo sistemą dėl rizikos ir dėl pažeidim, pažeidžiamumo įvairių e, institucijų ir taip pat turėtų būti mėginama rasti tinkama, tinkamas priemonės, kad būtų užtikrintas tam tikras finansinių bankinių institucijų atsparumas krizės smūgiams. Makroprudenciniai, makroprudencinės priežiūros a, teisės aktai turėtų būti tokie, kad užtikrintų anticiklinių priemonių taikymą. Taigi šita makropriežiūros politika turėtų užtikrinti prieigą prie reikalingos informacijos iš įvairių didelių grupių. Ir taip pat informacija turėtų būti prieinama ir iš nacionalinių priežiūros institucijų. Taigi tai būtų globali sistema, kuri leistų koordinuoti e, ir centri, centrinius nacionalinius bankus ir kad būtų užtikrintas jų ryšys taip pat su Europos centriniu banku. Tokiose šalise kaip Vokietija, Austrija, priežiūros institucijos nepriklauso centrinių bankų e, sistemai ir jos negali teikti informacijos e, centrinių bankų tinklui atseit konfidencialumo sumetimas, o tai yra nelogiška ir neprotinga, jeigu norime turėti tvirtą, e, e stiprų priežiūros e, mechanizmą visoje Europoje. Kompalis, šalis, aišku, konkuruoja bendrojo rinkoje, tačiau e, būtent dėl to priežiūra reikalinga stipri centrinė institucija, institucija, kuri bus pajėgi išsaugoti ir konfidencialumą ir tuo pačiu bus pajėgi ginti europinius interesus. Taigi tas europinis priežiūros institutas numatytas pagal Anfalusijos procesą yra per silpnas ir negalės užtikrinti visų europinių interesų. Taigi, darydamas išvadą, norėčiau pasakyti, apibendrinti pagrindinius šiandienos diskusijos punktus. Visų pirma, tas Europos priežiūros visas teisinas turėtų būti peržiūrėtas atsižvelgiant į dabartinę situaciją, ypač eurozono situaciją. Šita krizė neturi praeiti ne, mm, be pamokų. Europa kenčia nuo šitos finansinės ekonominės krizės ir e, piliečiai tikisi iš savo lyderių, kad bus imtasi kovoti su krize iš pašaknų. Aišku, reikia didesnės koordinacijos tarp nacionalinių institucijų ir kurie turi sprendimų prieimimo galį. Be to, reikia taip pat pažiūrėti, kokiai institucijai būtų galima patikėti e, priežiūros įgaliojimus ir šita politinė, tai yra politiniai įgaliojimai ir akivaizdu, kad negalima laukti e, iki begalybės, tai reikia padaryti skubiai. Na ir paskutinė žinia, kurį noriu pasakyti, kad Europos centrinis bankas yra pajėgus e, susidoroti su tais įgaliojimais, kuriuos ruošiamas jam patikėti. Ačiū. Ačiū. Ačiū ponui Binis Magi. Jūs pristatydama aš sakiau, kad nuo šiol Europos centrinis bankas e, yra įgaliotas kalbėti e, atvirai ir kalbėdamas apie tą priežiūros, priežiūros dalykus, jūs tai įrodėte labai akivaizdžiai, kad iki šiol e, tokios atviros kalbos dar nebuvome girdėję iš Europos centrinio bankos. Na, Europos parlamento vardu norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas, jeigu toks mechanizmas turėtų įsigalioti, turės taip pat pareikšti savo nuomonę dėl šio mechanizmo. Ir tai tikrai labai svarbus klausimas, ypač kalbant apie e, monetarinės sąjungos e, stabilumą. Ir mums, mūsų požiūriu, tai yra tikrai e, esminis klausimas. Na dabar pradėsime vėl diskusiją. Galbūt kolega iš Čekijos, jeigu jūs norėtumėte užduoti klausimą, pats pirmas, tai būtų visai neblogai. E, na, o toliau aš turiu kalbėtojų sąrašą, kurie dar yra, buvo įsirašę diskusiją ankstesnė ir aš jo laikysiuos, taigi iš pradžių suteiksiu žodį Graikijos delegacijai, o tuo met po jų pasisakys Lenkijos delegacija. Taigi, jūs trečias kolega. Taigi, graikai, kas iš Graikijos delegacijos nori pasisakyti? Aha, graikai perdavė žodį italams, o tada lenkai. Prašau, italai. Monsieur Baldassari, vous avez la parole. Ponas Baldassari, jums žodis. Thank you very much, Mr. Chairman. Since uh, the Italian representative in the EC board, uh, ECB. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi būtina suteikti geresnę perspektyvą užimtumo rinkui. Ir e, žinoma, kadangi reikia tą situaciją gerinti, tai todėl galvokime ir apie vertėjus ir kalbėsiu itališkai. Dėl... E, Taigi aš norėčiau remtis pagrindiniu elementu, e, pono Binis Magi įžanginiu žodžiu. Kaip jau vakar buvo sakyta, Italijos senatas ir e, senato e, finansų ir išdo komitetas yra kaip tik baigęs tyrimą. Ir senatas priėmė politinį sprendimą, kad rinkos, finansinės rinkos priežiūra ateityje būtų vykdoma būtent europiniu lygiu. Ir tai buvo būtent šio mūsų užsakyto tyrimo išvada. Ir ponas Binis Magy lygiai tą patį sakė. Integruota rinka, e, kurioje mes konkuruojame vienas su kitu, taip e, veikia, mes taip pat e, konkuruojame ir kitose rinkose. Tačiau tai reiškia, kad reikia na, atlikti politinį pasirinkimą. Ir priežiūra, kontrolė turi būti adaptuota atitinkamai rinkai. Taigi perėmė nuo nacionalinės priežiūros prie europinės priežiūros. Štai dabar aš tokį klausimą turėčiau. Jis būtų susijęs su daktaro Binismagį užduotų klausimų. Nepriklausoma institucija, kuri būtų monetarinės politikos tokia atstovė, vykdanti priežiūros įgaliojimus ir atsakinga už monetarinę politiką, yra labai svarbus dalykas. Ir dabar siekiama su minimizuoti politinę įtaką, ypač kalbant apie techninės tų įgaliojimų detalės. Taigi aš turėčiau tokį klausimą. Reikalinga ta techninė institucija, kuri būtų atsakinga už visų padarinių suvaldymą ir būtų pajėgi atsispirti politinėms įtakoms, nes ji turės priimti svarbius sprendimus krizės akivaizdoje. Tačiau tai nereiškia, kad E, ji neturės būti atsakinga už savo sprendimų pasiekmes. Žiūrėkite, mes turime Maastrichto sutartį, kuri jau plyšta per visas siūlės. Ir komisija tikrai gali daug priekaištų šalims teikti, pavyzdžiui, kad Prancūzija yra perdėm protekcionistiška dabar. Tačiau jeigu nebus priimta bendro sprendimo, Europos ekonominės politikos lygių, tai kils toks pavojus, kad kiekviena šalis elgsis taip, kaip jai e, norisi elgtis. Ir ar Europos centrinis bankas suvokia, kad per toli nuėjo e, skelbdama infliacijos tikslus, infliacijos kriterijus, vienas procentas, jūs kalbėjote apie vieną procentą, ne? Taigi mano galiausias klausimas būtų toks. Ar centrinis bankas, Europos centrinis bankas supranta, kad yra būtina pakeisti Europos centrinio banko statutą? Nes jeigu žvelgsime tik į infliacijos kriterijus, nežvelgdami į ekonomikos augimo kriterijus, į euro ir dolerio keitimo kurso, E, santyki, kuris irgi turi didžiulę įtaką Europos ekonomikai. Tai jeigu tai neatsižvelgsime, tai Europos centrinės bankas bus tik tai techninė institucija, kuri kenks realiam, realiems ekonominiams santykiams tarp visų šalių. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkė. Dabar Lenkijos delegacijai suteiksiu žodį, tada ponė Vandenburg iš Europos parlamento. Lenkams prašai. Andrzej Grzyb, przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Andrzej Grzyb iš Europos, santykių su Europos Sąjunga komitetą. Taigi Lenkijoje priežiūros, finansinės priežiūros sistemos integracija buvo pradėta e, prieš keletą metų. Dabar čia diskutuojama, ar tai nesumažins centrinio banko vaidmens, nesusilpnins Europos centrinio banko priežiūros vaidmens. Na, mūsų komitetas priežiūros komitetas jau veikia, tačiau mes nustatėme ir kitus naujus instrumentus, pavyzdžiui, finansinio stabilumo komitetą įsteigėme ir taip pat veikia finansinės priežiūros komisija. Ir šie institutai kontroliuoja visus, koordinuoja visus finansinės priežiūros instrumentus. Mes taip pat turime priemonių, kurios yra susijusios su saugumo, indėlių saugumo E, užtikrinimu. Gal pas mus ta priežiūra šiek tiek kitą kryptį paėmė nei įprasta Europoje, nei buvo kalbama e, čia jau ne vieną kartą šiandieną. Tačiau aš norėčiau kreipti jūsų, jūsų dėmesį į vieną dalyką. Ne visos ES narės yra eurozonos narės. Taigi čia kyla pirmoji dilema. Jeigu, jeigu centriniams bankams bus suteiktos priežiūros galios visos, visų finansinių institucijų atžvilgių, čia kils didžiulė problema. Dar vienas klausimas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Gal aš čia kreipiuosi pono Kalušeką labiau. Žvelgiant į kai kurias bankų ir finansinės institucijas, iš jų kartais gaunamas informacijos nėra tikroviškos, netitinkančios tikrovės dėl kai kurių įmonių e, na, tikros finansinės ekonominės vertės. Pavyzdžiui, yra įmonė, kuri e, gavo ten netikėto pelno. ir reitingavimo institucijų buvo įvertinta kaip e, atitinkanti nulinę tą komercinę vertę, tai ar galima pasitikėti tokiais duomenimis, tokia informacija, tokiu vertinimu? Aš tikiuosi, kad tai jau tik tai izoliuotas vienetinis reiškinys. Tačiau norėčiau sužinoti, kaip vis tik tai Europos centrinis bankas ruošiasi kovoti su tokiais e, reiškiniais, kaip galima kovoti su uh, mm, reitingavimo agentūromis, kurio, kur informacija kartais tikrai nepatikima. Pirmininkė, iki Vandenburg suteikiu žodį Europos parlamento vardu. Um, uh, uh Ačiū, noriu pasveikinti uh, poną Binišmario, tikrai revoliucinga kalba, nebejoju jūs pateiksite į pirmosius puslapius rytoj, nes palėtėte labai svarbius klausimus apie ECB veiklą ateityje bei priežiūros institucijų funkcionavimą. Nemažai EP narių e, pabrėžė, kad turėtų ECB vaidinti svarbesnį vaidmenį Europos e, centrinio banko sistemoje ir turėtų daugiau užsimti priežiūrą Aš taip pat minėjau sutarties 156 straipsnį kaip pragmatišką išeitį galinčią paspartinti mūsų diskusijas ir greičiau padėti sukurti naujas struktūras. Tačiau aš nesu tikra, ar mums reiktų viską atiduoti į ECB rankas, vis dar egzistuoja e, tam tikrų argumentų, jog ateityje jūs pernelyg save gynėte ir ar jūs sugebėsite tinkamai vykdyti bankų priežiūrą. Taip pat norėčiau pridurti, kad ECB yra e, tas skolininkas, į kurį kreipiamasi kritiniu atveju institucijų, kuri užtikrina likvidumą ir ECB e turėtų labiau veikti europinių lygmenių, nesigilinant į nacionalinius klausimus. Toliau e, priežiūra, saugumo užtikrinimas, patikimumas, visa ko trūksta krizės metu finansinėse rinkose. Šie sudėtingi finansiniai produktai savyje slėpė daug pavojų ir gal jums reikėjo aktyviau veikti Cezar komitete, daugiau dėmesio skirti e, rinkų kontroliavimui. Todėl Cezar komitetas taip pat turėtų būti trauktas į tarp sektorinį priežiūros veiklą. Tai Ačiū. Ar jūs norite iš karto atsakyti, ar galiu dar vieną klausimų turą paleisti? Atsakysite, gerai. Su pirma, noriu atsakyti senatoriui Baldasariui. Yra įprasta, kad Europos centrinio banko atstovai. Pirmas, pasis, pirmas pasisakymas jų būna angliškai, o po to e, jau gimtąją kalbą jie atsakinėja. Taigi aš italas kalbėsiu itališkai. Jūs uždavėt labai svarbų klausimą. Ir aš jums atsakysiu teigiamai, taip, centriniai bankai supranta, kokį poveikį turi jų politika. Valstybių narių politikai. Ir aš manau, kad per pastarosius dešimt metų Europos centrinių bankų, bankas tai puikiai įrodė. Senatorius kalbėjo apie. Naršutink. Uh, Ir praėjusiu metu birželį visų Europos valstybių e, laikraščių pirmosiuose puslapiuose buvo skleidžiama infliacijos baimė, kuri buvo jaučiama visose šalise - 5,5 Belgijoje, daugiau negu 4 procentai Italijoje. Taigi patys didžiausiai rodikliai nu, nuo 90-mečio. O dabar situacija kitokia - infliacija krenta. Tačiau mes turime vykdyti tokią politiką, kuri yra skirta vidutinės trukmės laikotarpiu. Ir tai, ką jūs sakėte, man trau, manau, visiškai atitinka būtent mūsų tokia elgesi. Na, bet čia ne pagrindinė tema. Bent jau šiandienos diskusijos. Ką aš šiandieną sakiau? Aš sakiau, kad yra reikalinga Europos centriniam bankui duoti tokių kompetencijų, kad jis galėtų makro priežiūrą vykdyti. O kalbant apie mikropriežiūrą, jeigu Europos parlamentas ir nacionalinės institucijos nuspręstų europinėme lygmenyje sustiprinti, jeigu bus tokio noro, tai Europos centrinis bankas na, pareikš irgi tokį savo, savanorišką, e, pasisiūlis, taip sakant, savo norą atlikti šitą funkciją. Ypač žemyninės valstybės, kaip Italijos bankas, Prancūzijos bankas, Ispanijos bankas, e, Niderlandų bankas – kur kyla problemų vykdant e, priežiūrą, kur nekyla problemų vykdant priežiūrą ar monetarnę politiką. Jeigu tos problemos ir kildavo, tai jos būdavo išspręsdamos institucijų viduje, taip sakant. Taigi, aš manau, kad šitas modelis. Na, beje, tose šalise buvo įprasta elgtis ir netgi kon, labi, dar labiau konservatyviau, dar labiau konservatyviai. Uh, finansinių institucijų atžvilgių. Ir kraštutinumai nebuvo tokie pavojingi, net ir Čekijoje, manau, tokį pavyzdį galima pritaikyti, kur priežiūra vykdo centrinis bankas. Taigi aš nemanau, kad tai būtų sukūrę tose šalise kažkokių ypatingų sunkumų. Tai netgi, pavyzdžiui, leido tokiai respublikai kaip Čekija nepatirti e, tos įtampos, kuri buvo patirta kitose valstybėse. Na, dabar aš perėsiu anglų kalbą. Atsakysiu Lenkijos atstovui. Iš tiesų, 105.6 straipsnį galima panaudoti, pritaikyti arba eurozonai. Ir jį reikėtų panaudoti eurozonai, kalbant apie makro priežiūrą, nes mums reikia makro, stipresnės makro priežiūros ir tai gali atlikti tik tai Europos centrinis bankas. Manau, kad čia yra tikrai platus konsensusas šiuo požiūriu. Tačiau, jeigu valstybės narės norėtų, jos gali pasinaudoti 105.6 straipsnio nuostatomis, kad Europos centrinio, bank, centrinio banko sistemai būtų suteikti makro priežiūros įgaliojimai visai Europos teritorijai. Noriu priminti, kad Europos centrinių bankų sistema apima 27 centrinius bankus ir Europos centrinį banką. Ir valdyba renkasi reguliariai. Taigi nereikia pamiršti, kad Europos centrinis bankas yra taip pat Europos Sąjungos institucija, tai nėra valstybių narių institucija. Ir e, mes turime ir atitinkamų Europos Sąjungos, su ES susijusių e, įgaliojimų, ne tik tai valstybių narių atžvilgių turime įgaliojimus. Na ir dabar poniai Vandenburg taip pat turiu atsakymą parengęs. Aš jau beveik esu atsakęs dėl tų abejonių, kurias jūs išreiškite. Aš manau, kad yra jau patirties, kad, pavyzdžiui, Italijoje, Prancūzijoje, Olandijoje šitie atvejai rodo, kad uh, priežiūros ir pagalbos e, šitie įgaliojimai buvo atliekami būtent centriniuose bankuose. Taigi tai galima suderinti, tai nėra kažkokie savaime viens kitam prieštaraujantis dalykai. Bet to niekas nenori skirti Europos centriniam bankam ir centrinių bankų sistemai rinkos priežiūros ir kontrolės e, įgaliojimų. Taigi tai, ką aš išdėšiau savo kalboje, susijęs su finansų priežiūra. Tai galėtų tapti tikra institucija. O kita šitos architektūros sudėtinė dalis būtų Europos centrinių bankų sistema ir Europos centrinis bankas, kuris būtų atsakingas už makro priežiūrą ir, na, jeigu taip reikėtų, ir už mikro priežiūrą. Kita galimybė yra trijų institucijų struktūra su rinkos priežiūra, centrinių bankų ir mikro priežiūra. Tokia triguba architektūra būtų sudėtingesnė nei dviguba. Pirmininkė, na, toliau tęsime pasisakymus ir dabar suteiksiu žodžių Graikijos delegacijai. Taip. Tuomet, ponas Bedrė, jūs buvote įsirašę ankstesnę diskusiją, ar jūs dabar norite toliau tęsti čia? Ne, gerai.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 Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Vilis Magnės, jis kalbėjo tikrai labai konkrečiai. O tai yra labai gerai. O dabar norėjau pasakyti štai ką. Trys dideli klausimai kilo dėl šios krizės. Visų pirma, kilo klausimas dėl darbo vietų, antras klausimas tai būtų vystimasis ir trečias socialinė sanglauda. Ar manote, kad jeigu išplėsime ECB prevencinį vaidmenį, bus taip pat įmanoma išplėsti ir kriterijus? kad būtų atsižvelgta į visus šiuos tris mano paminėtus klausimus, būtent kad ECB atsižvelgtų. Kitas klausimas. tikra tiesa, kad egzistuoja toks klausimas kaip piliečių pasitikėjimo klausimas bankais. Tačiau kita problema, kuri kyla, yra banko tarp, bankų tarpusavio, tarpusavio pasitikėjimo klausimas, nes trūksta grinų pinigų. Tai kaip tokią problemą galėtų spręsti ECB? Ką ji gali padaryti, ką ji turi padaryti, kad bankams iš ECB pusės teikiama parama iš tiesų nukeliautų ten, kur reikia, mažoms vidutinėms įmonėms ir panašiai, nes atrodo, kad tie, bankai, kraunasi, e, tie pinigai, kuriuos kraunasi savo bankai, nepasiekia mažų ir vidutinių įmonių. Taigi taip tik tais bankų finansinės problemos sprendžiamos, bet ne kitos. Ačiū. Žodis Austrijos delegacijai. O tada ponas Klins. Ja, danke, Frau äh, Prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, jog sugebėsime mes mikro priežiūrą e, palikti tarptautinėms institucijoms. Dėl makro priežiūros, manyčiau, reiktų sukurti naują organizaciją, gal ir prie ECB, Pirmiausia, reiktų e, pasistengti užgniaušti e, matytas pastaraisiais e, metais vykusias spekulacijas finansų sektorije, turėti galimybę geriau kontroliuoti finansinius instrumentus ir procesus. Dabar matome, kaip bankai kenčia, kaip praranda reitingų agentūros savo patikimumą, reikia jų vaidmenį iš naujo apibriežti. Ir kai pažvelgsime į 20 straipsnį, pamatysime, jog mums iš tiesų reikia ir mes turime galimybę sukurti makro priežiūros instituciją, kuri geriau kontroliuotų finansinius rautus ir užkirstų kelią spekulacijoms. Ačiū. Wolf Klins. Ačiū, panas Klins. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, jūsų mm, mintis skamba kaip muzika mano ausims. Manau, kad daugeliu kolegų taip pat. Pritariu e, išsakytai kritikai. Mm, tikrai ilgai buvo reikalauta, kad e, bankai būtų labiau atskaitingi Vokietijos centriniam Bundesbankui. Akivaizdu, jog mes kalbame apie politinį sprendimą. Todėl noriu paklausti, ar jūs šiandien jau matote pakankamai politinės valios kažką keisti? Aš abejoju. Kolega iš Lenkijos užsiminė, jog Britai nėra eurozonos nariai, tai nėra kažkoks e, milžiniškas trūkumas, bet ar tai leidžia pasinaudoti visomis galimybė, galimybėmis? Kaip galvoju apie tai, kokia bus naujoji vyriausybė Junktinėje karalystėje, gali būti, kad ji bus labai euroskeptiška. Todėl krizė parodė, kad tiek bankų gelbėjimo paketas, e, tiek ekonomikos gaivinimo paketai valstybių narių yra orientuoti į vidų, visi siekia savo, o ne bendrų tikslų. Todėl mes nepasinaudojame galimybę derinti veiksmus ir daug dėl to prarandame. Kolega iš Italijos senato pažymėjo, kad egzistuoja milžiniški skirtumai dėl ECB vertinimo ir banko ateities veiklos perspektyvų. Ir girdime, kad stabilumo ir augimo paktas yra klaidingas ir nieko gero neduoda. Tikrai jūsų mintims, aš pritariu, tačiau jų greitai neįgyvendinsime. Noriu pasiteirauti, ar nebūtų geriau priimti kažkokį planą, kurį įgyvendintume etapais ir kaip sparčiai toks planas galėtų būti įgyvendinamas. Ačiū. Galbūt galima pradėti antrą klausimų turą. Tokiu būdu galėsite visiems atsakyti. Ponas Lyginį iš Italijos senato, tada Portugalijos delegacijos atstovas ir ponė Ferreira. Ponas Leginė. Italijos senato biudžeto komitetas. Lignė. Ačiū Jūsų pranešime, buvo labai įdomių nuorodų, tačiau norėčiau keletą klausimų vis tik užduoti. Per šias dvi dienas mes išgirdome labai daug įdomios informacijos. Buvo išdėstyta, kokiais principais galima kovoti prieš tą krizę, buvo kalbėta apie, apie ekonomikos atgaiv, atgaivinimo planą, apie naują e, reglamentinį planą, kad būtų užtikrinta didesnis skaidrumas, kad būtų padidintas finansinės sistemos patikimumas ir stabilumas. Komisaras Almūnė vakar pasakė, kad Europos ekonomikos atgaivinimo planas siekia 1 procentą BVP. Kitaip tariant, yra tokių šalių, kurių e, tas planas siekia 1,5, kitose šalyse nesiekia. Pavyzdžiui, Italijoje e, tas skaičius būtų 0,5 procento. E, finansų ministras ir jūs sakėte, kad e, teisės aktų leidimo procesas, kuriant šias naujas taisyklės, Tai yra pačioje pradžioje, nors tikslai kaip ir neblogai būtų apibriežti. Taigi man susidaro toks įspūdis, kad Europa turi labai puikių minčių, bet labai nedaug ryšto, kad pagydytų nuo visų šių problemų. Neaišku, kokia Europa bus po tos krizės, jeigu ECB nebūtų sumažinęs palūkanų, būtų krizė dar gilesnė ir jūs sakėte, man buvo labai įdomu tą išklausyti, kad mes negalime tos krizės e, imti taip ir praleisti. Reikia imtis labai greitų sprendimų. Taigi ar įmanoma padaryti taip, kad Europa galėtų apibrėžti įvairius aspektus ir tuos aspektus pritaikytų ateityje, kad viskas vyktų greičiau, radikaliau, kad žmonėms būtų realiau padedama, kad Europa labiau valstybėms narėms e, nurodinėtų ar, ar, ar rekomenduotų, kaip reikėtų veikti. Kitas klausimas, ar finansinė krizė Europoje pasireiškė su visais neigiamais padariniais, ar galima laukti dar naujų kažkokių padarinių. Ir kitas klausimas. Vakar kalbėjome apie didelės problemas. Viena iš tų problemų labai didžiulių e, įmonėms, e, kreditų skirimas įmonėms. sakykime, supranacionalinės įmonės yra, ar jos jau dirba pagal kažkokius tai naujus teisės aktus, kad galėtų labiau apsaugoti e, savo kreditus, bankus ir kaip, kokį vaidmenį čia gali suvaidinti ECB. Dabar žodis Portugalijos delegacijai. Ačiū visų pirma Norėčiau pasveikinti poną Binis Magijo, pasisakymas puikus. Man labai patiko jūsų pranešimas. Labai išsamei nupieštas vaizdas, kas dedasi finansinėje ir bankinėje sistemoje. Norėčiau pakalbėti apie integraciją ir konkurenciją. Aš visiškai pritariu jums, kai sakote, kad konkurencija ir konkurencingumas ir konfidencialumas yra geresnio bendradarbiavimo ir koordinavimo šiais klausimais kliūtis. Tačiau jūsų novatoriška idėja sukurti e, mikro tikrintoje, kuris galėtų spręsti šias problemas, sutinku. Man atrodo, kad toks tikrintojas yra būtinas ir reikia, reikia, kad būtų tas mikro tikrintojas, reikia, kad jisai dirbtų efektyviai. Tad trys iš to išplaukiantis pragmatiški klausimai. Pirma, vietinis tikrinimas. Ar pritartumėte, kad reikalinga vietinio audito komanda, kuri tikrintų bankus? To klausiu dėl to, jog man atrodo, kad šioje srityje puikių pavyzdžių galėtų pasitarnauti Ispanijos bankas nes labai nesisekė tikrinti bankus vietinių lygių, bet jau visą eilę metų bank, e, Ispanijos banką galima šioje srityje rodyti kaip pavyzdį. Antras klausimas. Ar pritartumėte, jeigu absoliučiai būtų atskirtas auditas ir konsultavimas? Mes matėme, kas vyko per keletą pastarųjų metų tai išorės editas, auditas. E, mm, ir konsultavimas per keletą pastarųjų metų labai painiodavosi tarpusavyje. Aš suprantu, kad sunku kovoti su offshore'inėmis įmonėmis arba e, fiskaliniais rojais ir gerų rezultatų labai sunku pasiekti, kadangi labai daug ko tuose fiskaliniuose rojuose net neįmanoma patikrinti ir sukontroliuoti, tad norėčiau jūsų paklausti. Galbūt sprendimas būtų kažkokio registro sukūrimas, į kurį būtų rašoma visi srautai, kuri, e, pinigų, kuriais keistusi bankai tarptautiniu mastu. Aišku, galbūt tai nebūtų šimtaprocentinė efektyvi kontrolė, tačiau bent jau patikrintume, kokią e, veiklą per sienas vysto bankas. Portugalija. Ačiū, pirmininkė. Per yra, atsiprašau. Ačiū Venismagė už šį pranešimą. Man, kaip ir kolegijai, atrodo, kad šis pranešimas tikrai revoliucingas. Man atrodo, kad tikrai gavome daug peno tiek pamastymams, tiek diskusijoms. Ir atrodo, kad pateikiami pasiūlymai eina visai teisinga linkme. Jie buvo apginti ekon komitete, o dabar kalbant apie ekonomikos atgaivinimo planą, tai turbūt reikėtų stiprinti ECB vaidmenį bei tikrinimo struktūras. Man atrodo, kad Vandenbok ir kitų kolegų veiklins užduoti klausimai labai svarbus ir norėčiau, kad į juos būtų atsakyta. O aš iš savo pusės užduosiu du konkrečius klausimus, kurie yra susijęs su tokiu principu, vien, vienu iš pagrindinių principų. E, daugiau reikia dėmesio skirti pasitikėjimo ir solidarumo stiprinimui. Pasitikėjimo bankais turiu galvoje. valstybės narės labai nevienodai gali dėrėtis. Labai nevienodas galimybės šioje srityje turi kita vertus ir jų vidaus skolos nevienodos. Ar centrinis bankas turėtų kokiu nors revoliucingų pasiūlymų šioje srityje dėl euro obligacijų ar dar dėl ko nors? kas sustiprintų tą pasitikėjimo jausmą. Kitas klausimas būtų susijęs su ekonomikos atstatymo planu. Šia prasme euras labai teigiamai pasitarnavo, tačiau atsirado, atsirado infliacija. Infliacija daugiausia kilo dėl spekuliacinių, spekuliacinių operacijų ir centrinis bankas negalėjo suvaldyti to reiškinio. Kita vertus, E, keitimo santykis labai pakenkė eksportuotojams, e, eksportuojančiams įmonėms ir bankams. Bet atstatyti tos ekonomikos e, Europos Sąjungoje, ko gero, na ne tai, kad neįmanoma, bet gal labai sunku, kadangi pasitikėjimo trūksta. Ar galima centriniam bankui Europoje patikėti tokią funkciją kaip infliacijos kontrolė? Ar tokiu būdu būtų galima sekti, kaip vystosi infliacija globalizuotame pasaulyje ir šitos krizės ypatingai kontekste Europoje ir visur kitur? Well, Ačiū už klausimus. Pradėsiu nuo trumpos įžangos. Aš suvokiu, jog jaučiamas tam tikras stresas e, šiandien, kad nepakankamai daroma, kad Europa veikia nepakankamai koordinuotai. Pažvelkime, kas nuveikta per pastarusius keletą mėnesių. Viena institucija veikia kas savaitę. Galima ginčytis, ar jums patinka tie veiksmai ar ne, bet kai reikėjo, ji veikė. Ši institucija buvo Europos centrinis bankas. Manau, kad tai yra vienintelė institucija, kuri gali e, padaryti sprendimą per 10 minučių ar valandą. Surenksime vaizdo konferenciją, rimsime sprendimą ir rimsime veiksmų. Ir mes priemėme sprendimą dėl palūkanų normų. Dėl to kiek kainuoja pinigai, kiek kainuoja finansavimas. Per krizę mes pasinaudojame ir kitų instrumentų, būtent likvidumo padidinimu bankų sistemoje. Bet ši krizė turi tiek daug kintamųjų, yra labai sudėtinga, kad sudėtinga iš ECB tikėtis e, išspręsti e, visus klausimus. Deputatas iš Graikijos klausė iš socialinės anglaudos e, užimtumo, e, tačiau ar tai gali spręsti palūkanų normos keitimas? Nežinau, viskas yra pernelik sudėtinga. Ekonomikos teorija teigia, kad kiekvienas instrumentas yra skirtas vienam tikslui. Aišku, jis daro tam tikrą įtaką kitiems faktoriams, mes tą suvokiame. Bet iš kitos pusės jūs teiravotės, kodėl nėra koordinuoto europinio atsako. Tačiau jūs kalbate apie tas politikas, kurias vykdo valstybės narės, fiskalinė politika, skolų politika, valstybės skola ir panašiai. Viskas tai yra valstybių narių kompetencijoje. Aš abejoju, ar šiandien būtų įmanoma pakeisti situaciją. Mes kalbame apie tinkamą priežiūrą. Manau, jog egzistuoja konsensusas, kad ECB atliktų makro priežiūrą eurozonoje. Abejoju, ar kas nors šiandien čia bei kur kitur prieštarautų tokiam teiginiui. Tačiau problema yra, ką daryti su ne eurozonos narėmis ir ką daryti su mikro priežiūra. Tai yra dvi likusios problemos, jos yra pakankamai sudėtingos. Aš šiandien minėjau, kad jei bus politinės valios kurti didesnį europinį, europinę pridėtinę vertę mikro priežiūros lygmenių, tai ECB galėtų prisimti atsakomybę. Aš nemanau, kad kažką revoliucioningo pasakiau. Be politinės valios nieko nepadarysime. Ir aišku, jeigu valstybės narės paprašys, komisija pateiks pasiūlymą. Privalės pateikti pasiūlymą, ką daryti. Aš manau, juk reikia keisti 105 straipsnio 6 dalį, kad ECB turėtų galiu atlikti makro priežiūrą. Aš to tikiuosi ir manau, jog valstybės narės tam pritars. Aišku, čia reikia vienbalsiškai nuspręsti, bet manau, kad ypač eurozonos narės e, pritar, pritars minčiai, jog ECB turėtų atlikti eurozonos makro priežiūrą. Tai būtų nuseklus veiksmų rezultatas. Ir jeigu esi eurozonoje, tai tave veikia tiesiogiai šie sprendimai, jeigu nesi eurozonoje, tai situacija kitokia. Taigi, dėl mikro priežiūros egzistuoja skirtingos pozicijos. Pirmininkaujantį Čekiją sakė, gal reikia griežčiau veikti, kiti sako kažką kitko, šiaip ar taip reikia politinės valios. Prisiminkime, kad Maastrichto sutartis buvo o, sukurta po to, kai kilo didelės krizės valiutų keitimo sistemoje Dėl to nusprendėme eiti toliau, kalbėjome patys, kad reikia daugiau Europos, dabar tą darome, tačiau kaip periname prie veiksmų, kyla bejonių. Todėl turime elgtis nuosekliai. Dabar grįšiu prie to, ką gali ECB padaryti atkurdama pasitikėjimą bankų, tarp bankų. Ką gali ECB padaryti? gali e, keisti palūkanų normą ir didinti likvidumą. Bankai nepasitikė vienas kitu dėl mokumo rizikos. Centrinis bankas to negali įtakoti, čia jau e, biudžeto ir priežiūros institucijų reikalas. Ar bankai turi pakankamai kapitalo šiandien, ar jie gali ištverti sisteminius šokiu, šokus. Jei sistema mano, jog bankai gali žlugti, viskas pradeda strikti. Bankai bijo skolinti e, privačiam verslui. Taigi, e, regime tokį užburtą ratą. Bankai neskolina, įmonių akcijos krenta, bankų aktyvai mažėja, bankai vėl neskolina, įmonių padėtis sunkėja. Keisti padėtį yra nacionalinių vyriausybių, nacionalinių reglamentuotojų priežiūros institucijų darbas turi um, jos užtikrinti, kad bankai patikėtų vienas kitų, kad e, finansinį svertą uh, padėtų, pradėtų kitaip taikyti. Buvo pasiteirauta ir dėl to, ko, ką mes darome siekdami atkurti ekonomiką. Lyginant situaciją su JAV, matysime, kad pas mus mastai yra daug mažesni. Aišku, skiriasi ir pati padėtis finansų rinkoje, ekonomikoje. Be to, Europoje yra automatiniai stabilizatoriai. Ir jie yra įtraukti į tuos skaičiavimus, apie kurios senatorius iš Italijos kalbėjo. Taigi vienas procentas jau automatiškai yra įskaičiuotas kaip stabilizatorius. Ir taigi šie mechanizmai daro savo. Ar galime eiti toliau? Tai priklauso nuo valstybių narių vyriausybių valios. Tačiau šiandien mus labiau riboja nestabilumo ir augimo paktas. Visi sutarėme, kad neįlynėmis aplinkybėmis galime jo nesilaikyti. Problema yra finansinės rinkos. Egzistuoja didelis pavojus, kad nepasitikėjimas finansų rinkose, piliečių nepasitikėjimas finansų rinkomis, piliečių nepasitikėjimas bankais pavirs piliečių nepasitikėjimu valstybė. Tai yra didelis pavojus. Ta reiškia, tai reiškia, kad jei valstybės norės finansuoti ekonomikos atkūrimą per taupimo lakštus, piliečiai nepirks jų. Tai apribos vyriausybių galimybės leis, išleisti daugiau pinigų. Jeigu mes pažvelgsime į palūkanų normas, e, kai kuriuose mm, valstybėse narėse, tai jos yra didelės ir aš abejoju, ar valstybėms reiktų jas dar labiau didinti. Be to, Europos ekonominė ir demografinė struktūra taip pat yra svarbus faktoriai. Ir trumpai atsakysiu kolegai iš Portugalijos. Labai techninį klausimą uždavėte. Auditai yra labai svarbu. Akivaizdu, kad priežiūra reiškia, jog kiekviename dideliame banke yra kažkokia komanda, kuri prižiūri, kaip šitas bankas funkcionuoja. E, kai kuriuose valstybėse taip ir yra, bet europinių lygmenių to dar nėra. Jei padidinsime priežiūrovą europinių lygmenių, tai situacija nebijotinai keisis. Taip pat buvo užduota nemažai klausimų apie ACB instrumentus. Pasikartosiu, yra vienas pagrindinis instrumentas – palūkanų norma. ECB negali daryti visko visur ir visada. Mes negalime užtikrinti, kad būtų vidutinėje perspektyvoje žema inflecija. Prisiminkime, kad egzistuoja gandas, jog eurozonai sekasi blogiau negu kur kitur, kad eurozonai sekasi blogiau negu JAV. Tačiau pažvelkime e, nuo per pastaruosius dešimt metų, kai buvo įvestas euras. Pažvelkime į eurozonos augimą. Vienintelis skirtumas tarp JAV ir eurozonos, kalbu apie vidutinį augimą, tai yra e, gyventojų skaičiaus augimas. BVP augimas vienam asmeniui buvo tas pats. Yra visiška neteisybė, kad eurozonai sekasi blogai. Žinoma, eurozonoje yra kelet, nemažai valstybių, vienoms geriau, kitoms blogiau sekasi, bet vidurkis yra toks pat eurozonoje, kaip jis yra JAV. Vienos valstybės augo labai sparčiai, kitos lėčiau, net egzistuoja juk valstybėse viduje regioniniai skirtumai. Per pastarosius dešimt metų eurozonoje buvo sukurta daugiau darbo vietų nei JAV. Dabar yra krizė, situacija keičiasi. Jeigu mes pažvelgsime, kaip eurui sekėsi, ECB nuomonė sekėsi puikiai, kainų stabilumas buvo užtikrintas šios dešimt metų, anksčiau to niekada nebuvo. Ir nepamirškime, kad mes turime vieną vienintelį instrumentą ir jį galima taikyti tik aukščiausiam prioritetui. Todėl jau kažkas kitas turi rūpintis nedarbo, augimo stiprinimu ir taip toliau. Tai yra nacionaliniai instrumentai ir nacionalinių centrinių bankų reikalas. Kai mes prabylame apie socialinę sanglaudą ir vystimasi, turime suvokti, kad šią politiką vykdo nacionalinės valstybės, įgyvendinamos struktūronės reformas, taikydamos įvairius instrumentus. Ir ne viskas buvo daroma vienodai, kai kas atsiliko, kai, kas, kai kam sekėsi geriau. Todėl valstybės, kuriuose mes regime didelį disbalansą, turi taisyti padėtį. Ačiū. Pat komentar? Again, it's not a, a topic on which the ECB is competent, but if you want to know our, our position, of course, is... ECB yra kompetitinga. A, mano ankstesnėme darbe aš už tai tikrai kovojau, bet klausimas yra globalus Todėl bent jau didži, didžiosios valstybės turėtų tarpusavėje susitarti. Deja, netgi Europos Sąjungoje išsiskiria e, nuomonės dėl to, kaip reikia kovoti su mokesčių rojais ir offshore'inėmis e, įmonėmis. Ačiū. Iš Europos parlamento pusės dar vienas žmogus nori pasisakyti, tačiau norėčiau paklausti nacionalinio parlamento atstovų, ar jūs norite pasisakyti. Atrodo, kad ne, tuomet ponas Dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Eu também me Ačiū, ponė pirmininkė. ir aš norėčiau prisidėti prie visų sveikinusių jų Benismagis. Tačiau norėčiau vieną dalyką pabrėžti. jį susiečiau su tam tikrais prieštaravimais. Ir dar norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega iš Graikijos. Buvo kalbėta apie taisyklių kūrimą, teisės aktų kūrimą. Tačiau kita vertus, jeigu tai pasielgtumėm, užmuštumėm vištą dedančią auksinius kiaušinius. Kitaip tariant, inovacijas ir kūrybiškumą pasmerktumėm. Dabar mus yra ištikusi finansinė krizė ir Centrinis bankas praeitais metais palūkanas padidino. Aš jums pritariu. ECB e buvo institucija, kuris sureagavo labai greitai. Ponas Makryvi prieš keletą mėnesių sakė, kad krizės nėra, kad čia tiesiog kažkoks finansinis disbalansas trumpalaikis. O dabar jau matome, kas įvyko. Man atrodo, reikėtų pasižiūrėti, kokie yra ECB tikslai ir kokia jam tenkanti užduotis ar užduotis. Šiaip ar taip su pasiūlymais aš visiškai sutinku. Tikrinimo sistemoje ECB turėtų įgauti didesnio svorio ir jūsų pateikti pasiūlymai yra labai geri. O pabaigsiu dviem konkrečiais klausimais. Europos spauda, bent jau ekonominė spauda mano šalies rašė, kad short cell pardavimas yra būtinas dalykas. Ir norėčiau prisipažinti, kad man kaip piliečiui tikrai buvo sunku suprasti, kodėl. Kodėl ta blogybė, ta būtina blogybė turėjo būti pritaikyta? Man tai visiškai nesuprantama kaip piliečiui. O klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra visiškai konkretus. Aš suprantu, kad ponas Vinis Magi negali į kai kuriuos klausimus atsakyti. Ar ECB žino, kokia yra reali situacija su tais vadinamais, su tom vadinamom toksiniam sumom ar toksiniais kreditais. Kiek tai sudarytų bendro Europos BVP. Nes visi žinome, kad e, pinigus tai piliečiai, Europos piliečiai mokės. Kitas klausimas. ką mano Europos centrinis bankas apie tris sritis. Pirmiausia, apie atlyginimų sumažinimą, nes kartais, nepaisant tos e, situacijos, kuris susiklosti, atlyginimai tikrai yra per dideli. Rizikos kapitalo sumažinimas ir trečiasitis būtų galimas short sell operacijų uždraudimas. Ačiū, brangus kolega. Jūs visiškai pratesėte tai, ką suformulavo ponas Helmut Schmidt ir kiti. Jūs išklausėte daug pagyrų, tačiau norėčiau ir pakritikuoti. Aš esu tarptų, kurie sako, kad ECB e vaidmenį reikėtų stiprinti, tikrint, kaip tikrintojo vaidmenį ir panašiai. Izuferi yra pasakė, kad centrinis bankas negali visko padaryti, bet jūs norite, kad jisai padarytų kaip galima daugiau. Man kyla kai kurių tokių prieštaravimų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad gana anksti pasirodė, jog krizės problemų uh, E, grinų pinigų investavimas nepadės išspręsti. Didžiausias dalykas yra bankų tarpusavio e, pasitikėjimas ir tą pasitikėjimą labai sunku išspręsti. Ar centrinis bankas neturėjo užuot užsiemęs infliacijos klausimais ir atlyginimais paraginti vyriausybių spręsti tą klausimą. Kai atsirado recesija, neužteko vien mažinti palūkanas, reikėjo, kad vyriausybės labai pradėtų aktyviai dirbti ir kurti ekonomikos atgaivinimo planus. Jeigu laikysimės to, ką jūs sakėte, tai tvirtinsiu, kad ECB e turi visus, visas priemonės, kad atliktų kontrolę, tiek mikro, tiek makro kontrolę. Bet aš nelabai sutinku, nes jūs vengiate tokio klausimo, kuris būtų susijęs su bendru valdymu ir su demokratinės atsakomybės modeliu. Jo negalima pakeisti to modelio, tokio, koks jis egzistuoja Italijoje ar e, kur nors kitur jūs nekalbate su vyriausybėmis. Ponas Gaitneris galėtų pasakyti argumentų šiam teiginiu ir už ir prieš. Tačiau aš norėčiau asmeniškai perspėti, nes esame, gyvename kritiniu momentu. Man visai patiko kai jūs pasakojote apie Europos Sąjungą, kuris susidūrė su daugeliu krizių ir kad šita krizė irgi kaip nors bus iš, išspręsta. Tai dėl to visiškai sutinku. Reikia galvoti tiek jums, tiek mums, bet jeigu jūs norite, kad viskas teisingai ir gerai suveiktų, jūs turite kalbėti su tikrais ir svariais politiniais pašnekovais. Aš pabandysiu į tuos abu klausimus iš karto atsakyti. Kaip žinote, aš nieko neturiu, aš nesu prieš e, politinius pašnekovus nusistatęs, bet nežinau, kodėl šiandien nesiseka tą padaryti. Ponas Desantos manęs klausė, ar įsivaizduojate, kiek yra sistemoje vadinamųjų toxic assets. Bet to jūs galite paklausti bet kurios valdžios Europoje, bet kurios vyriausybės tikrai negalės atsakyti. Ir ECB taip pat negali atsakyti į šį klausimą. Jeigu man, man suteiksite. Įgaliojimus pagal e, 105,6 e, straipsnį, tai tada galbūt galėsiu padaryti daugiau. Kol kas mes detalios ir išsamios informacijos šiuo klausimu turėti tiesiog negalime. Manau, kad kalbant apie politinę atsvarą, apie valdymą, reikėtų kelti klausimą, ar šiandieną yra kokia nors prasme politinėms institucijoms ir banko tikrinimo institucijoms e, turėti santykius vien tik tais nacionaliniu mastu. Daugelį valstybių bent jau iki šiol buvo manoma, kad bankų sistema jaučiasi visai neblogai ir kad nereikia čia nieko rūpintis. Tačiau atsitiko taip, kad ištiko mus globalinė e, krizė ir dabar jau reikalingas globalinis požiūris. Aš nesakiau, kad reikia viską perkelti į europinį lygmenį, tačiau reikia, kad europinis lygmuo galėtų susidaryti tą bendrą vaizdą, tą europinį vaizdą kad nacionalinės institucijos, decentralizuotos nacionalinės institucijos galėtų gauti visą reikiamą informaciją apie tai, su kokia rizika gali susidurti bankinė sistema. Būtent nėra tarpusavio sąveikos, sąveikos tarp mikro ir makro tikrinimo. Ir dėl to atsitiko taip, kad m, mm, tas tikrinimas nacionaliniu mastu pasidarė nepakankamas. Tam, kad vyktų dialogas, vadinamas accountability tarp e, mūsų tikrinimo institucijos ir nacionalinių institucijų, reikėtų padaryti taip, kad tas dialogas vyktų politi... E, europiniu mastu, nes nacionaliniu mastu to dialogo prasme ne kažin kokia didelė. ECB per kelis pastaruosius mėnesius jau paleido tokią žinę, kad neužtenka vien grinųjų pinigų investicijų, reikia daugiau e, skaidrumo, reikia daugiau kapitalo. Galbūt taip atsitiko dėl to, kad mes tiesiog nereumojome šitos žinios, jos nepasakėme pakankamai stipriai, mes kalbėjome ramiu tonu. Reikėjo turbūt viską pasakyti daug aštriau, reikia daugiau E, grinų pinigų, reikia valstybėms narėms bendradarbiauti e, su bankais, kad ta problema būtų atremta. Kita vertus, kaip jau pasisakiau, reikia daugiau valdžios pagal 105,6 tada straipsnį, tada mes em, efektyviau veiktumėm, nes ten, tame straipsnėje reikalaujama, kad makrofaktoriai e, įtakotų grinuosius pinigus, provisioning vadinama. Ir kaip jau sakiau, Europos centrinio banko privalumas yra tas, kad jį gali greitus sprendimus priimti. Mes tą jau įrodėme per keletą pastarųjų mėnesių. Atsakydamas į kitus dos santos klausimus, paminėsiu, kad savaime suprantama, mes apie tikrinimą bei finansinį stabilumą rašome ataskaitas ir ten nurodome, kokia gali kilti rizika. Beje, raginčiau visus paskaityti 2007 e, birželio ataskaitą. Dar buvo viskas prieš krizę. Ir, ir pamatysite, kad tada jau bandėme kai kuriuos dalykus pamatyti, e, išsakyti, tačiau mūsų niekas neklausė. E, Benson short selling ir panašius klausimus neatsakinėsime, tai yra labai techniniai klausimai. Baigsiu politinių klausimų. Pažiūrėkime į tai, kas įvyko Japonijoje, kai mus ištiko bankų krize. Iš vienos pusės buvo vėluojama rekapitalizuoti bankus ir tas vėlavimas e, kaip tik tai įvyko todėl, kad parlamentui ir vyriausybei piliečiams buvo sunku įrodyti, kad į bankus reikia nešti mokesčių mokėtojų pinigus. Savaime suprantama, tai yra toks dalykas, kurį be galo sunku piliečiams paaiškinti, tačiau dabar bent jau e, tai yra vienintelis dalykas, kuris mums padėtų. Kad tai būtų suprasta ir išgirsta, mums reikia trejų metų. Taigi reikia vengti per daug politizuoti kai kuriuos aspektus. Dabar reikia, kad intervenciniai veiksmai į bankinės sistemas būtų ir efektyvūs, ir masiški. Tuomet išbrisime iš tos krizės išspręsime visą eilę problemų, galbūt e, banko valdymo problemų ar rizikos, su kurio susiduria bankai problemų ir visai ne kitų dalykų, tačiau vis tik tais reikia vengti tokių situacijų kūrimo, kai bankų rekapitalizavimas politiškai tampa nepriimtinu ir sukuria spaudimą tarp viešosios nuomonės bei valdžios institucijų, nes tokios priemonės, kai pinigai duodami tiems, kurie juos prarado, tikrai niekam nepatinka. Tai yra labai svarbus elementas ir jį būtina atsižvelgti nes tikrai dabartinė situacija labai sunki ir ją reikia kaip nors suvaldyti. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū už tuos pasiūlymus. Iki Jacques de la Rozier pranešimo mūsų diskusijos ko gero įgaus dabar naują polėkį ir naują postumį. Na, o dabar suteiksiu Čekijos nacionalinio nes asamblėjos atstovui Oldrich Vojskič žodį. Vážená paní eh, předsedající, paní předsedkyně, eh, vážené dámy, vážené... Ačiū ponė pirmininkė, ponė Šaponai, gerbėmi nariai. Kaip jau minėjau, mūsų diskusijų pradžioje. Ekonomistas, kuriam nesvarbu, ar jis bus perinktas ar ne, toks ekonomistas veiktų labai paprastai, remdamasis patikrintomis formomis. Tačiau daugelis iš mūsų yra politikai. Todėl mes turime prisimti atsakomybė. Mes privalome sukurti tokias taisyklės, įvesti tokias tradicijas, kurios leistų sukurti laisvą ringą su gerų reglamentavimų užtikrintų tinkamą asmenų ir kapitalo judėjimą, prekių judėjimą, kad apgintų tas pagrindinės ES vertybės ir ramščius. Aišku, kad krizė prasidėjo JAV ir išplito po visą pasaulį. Tačiau aš negirdėjau pakankamai daug šiandien, kodėl krizė atsirado, iš kur ji. Manyčiau, jog ji prasidėjo nuo Bilo Klintono ketinimo siekio leisti kiekvienam amerikiečiui gyventi nuo savame name. Visa tai pradėjo šią, šį ilgą procesą ir padidino rinkos likvidumą, nes buvo skolinama visiems, nes tie, kurie nesugebėjo kreditų gražinti. O po 15 metų mes turime rūkščius tos politikos vaisius. Ir nuo to kenčia ne tik Amerika, bet ir Europos finansinės institucijos. Taigi, e, dar baisiau, finansinė krizė peraugo į ekonomikos recesiją. Norėčiau Jums e, nuoširdžiai padėkoti už labai atvirą, dinamišką ir, ir gyvybingą diskusiją norėčiau pabandyti apibendrinti keletą svarbiausių klausimų, apie kuriuos turėtume diskutuoti ateityje, kurių nereiktų pamiršti. Tokie posėdžiai kaip šiandien yra labai svarbus, nes jie padeda inicijuoti, tęsti diskusijas, kad visuomenė tarnautojai bei parlamentarai galėtų kalbėtis ir ieškoti sprendimų. Palėtėme taks, e, mokesčių problemą, mokesčių prieglopščių klausimą, e, kalbėjome apie kreditų prieinamumą, ypač e, apribota galimybė mažoms ir vidutinėms įmonėms kreditais naudotis. Tačiau aišku, kad nepakanka, e, mes neturime kažkokios vien, vieno sprendimo, vienos ekonominės politikos. Mes turime užtikrinti bendrą priežiūrą, turime vengti protekcionizmo. Taip pat aptarėme konkurencijos klausimą, kaipgi ji vyksta globalių lygmenių, ar ten įmanoma vieninga priežiūra ir reguliavimas. Kalbėjome apie tai, ar Mm. ar ir kaip turėtų funkcionuoti nauja reguliavimo struktūra, ar Europos centrinis bankas turėtų prisimti didesnę atsakomybę, kokį vaidmenį vaidintų nacionalinės vyriausybės ir institucijos. Mes e, pabrėžėme e, būtinybę pasimokyti iš Enron krizių, būtinybę e, didesnį dėmesį skirti reitingų agentūroms ir konsultacijoms konsultacinėms agentūroms. Taip pat galime konstatuoti, jeigu vykdoma priežiūra, reikia tam tikrų taisyklių, bet taisyklės turi objektyvios, o tai objektivumo pasiekti yra labai sunku. Pas, nemažiau svarbus klausimas buvo ir Europos centrinio banko savarankiškumas. ECB neveikia pagal tokias pats taisyklės kaip JAV federalinis rezervų bankas. Tai yra centrinės vyriausybės institutas. Tuo tarpu Europos Sąjunga, jos institucinė sąranga yra daug kitokia, ją reikia dar tobulinti ir vystyti. Gal praleidau vieną ar kitą mūsų nagrinėtą klausimą, bet manau, jog aptariau pačius svarbiausius. Ir tikrai viską perduosiu ministrui Kalosikui. Ir norėčiau dar kartą padėkoti už mūsų tikrai puikią diskusiją. Ačiū ir viso gero. Šerko prezident, jums resta. Mielas bendra pirmininkė, man irgi lieka jums tik padėkoti už jūsų pritarimą tai visai mūsų operacijai ir Janui Hačiakui norėjau padėkoti e, už bendrą pirmininkavimą, už dalyvavimą visose darbuose. Jis Čekijos parlamente vadovauja ekonomikos e, žemės ūkio transporto komitetui senate. Taigi taip pat noriu visiems taip pat padėkoti ir už dalyvavimą. Jūs tikrai ir gausiai atvykote į mūsų posėdį. Tai penktasis per šią kadenciją ir paskutinysis mūsų toks susitikimas per šią kadenciją noriu perduoti lik testamentą savo e, perėmėjai, savo posto perėmėjai, kad toliau būtų rengiami tie e, posėdžiai, galbūt kitokia forma, galbūt kokios nors ir darbo grupių forma būtų, atelje tokių. Ir e, Reikia, kad susitartumėm ir nacionalinių, ir europinių lygių dėl įvairių dalykų, nes kai kurie skirtumai juos reikia įveikti. Ačiū visiems, ačiū visiems trim komisarams ir ministrams ir Centrinio banko atstovams dalyvausios mūsų darbe ir e, Tartautinio valiutos fondo atstovams taip pat ir ekonomikos ir pinigų komiteto e, sekretariatui už tai, kad jie padėjo organizuoti visą šitą susitikimą, už jūsų ryštą, už jūsų įsipareigojimą, kad e, Ir taip pat dėkoju visiems nacionalinių parlamento atstovams už jūsų darbą, už jūsų pasiryžimą e, įgyvendinti bankų e, e, atgaivinimo planus, paramos bankams planus, už tai, kad tie planai būtų tikrai gyvendinti ir kad jie padėtų mūsų piliečiams atgauti pasitikėjimą ir kad būtų kuo linksmesnė padėtis atkurta mūsų šalise. Gero grįžimo jums į, į namus.